welcome back to the Employment Committee. And uh, since there are many committee meetings that. Sveiki susirinkę į užimtumo reikalų komitetą. Kadangi e, šiuo metu vyksta daug ir kitų komitetų posėdžių, e, manau, turime nedėlstami pradėti, jau ir taip vėluojame septynės minutės. Taigi, Kaip žinote, mūsų posėdžio tikslas yra sudaryti komiteto valdybą, išrinkti pirmininką ir išrinkti e, vicepirmininkus pagal 104 darbo tvarkos taisyklę. Tai noriu pasitikslinti, ar yra susirinkęs kvorumas mums. Reikia ketvirtadalio narių. Ar esate pasirengę pradėti? Jeigu taip, tada prašau paskelbti kandidatūras į pirmininko postą. Prašau. Atsimer. Pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau nominuoti Tomas Hendel. Jis jau yra pirmininkavęs dviejų su pusę metų, e, taigi su valdyb... jį rėmė valdyba ir jūs. Ačiū Jums už paramą. Jis išreiškė suinteresuotumą kandidatuoti ir raštu pranešė, kad būtų pasirengęs būtų pasirengęs pirmininkauti, jeigu būtų išrinktas. Jis man e, atsiuntė laišką, e, informuodamas, kad e, serga ir parašė, kad nenori, kad tai būtų tik formalus e, sprendimas, jis nori realiai dalyvauti komiteto darbe. Taigi perskaitysiu jo laišką. Ponios ir ponai, ačiū Jums e, visiems už Jūsų malonius palinkėjimus e, man sergant. Esu pasirengęs ir vėl įveikti šią lygą, kad kovo mėnesį galėčiau grįžti ir tęsti darbą Europos parlamente. Naudodamasis progą noriu E, padėkoti savo pakeitiniam nariui ir visiems koordinatoriams bei sekretoriatui už atliktą darbą. E, praėjusiais metais buvo priimta didelio užmojo politinių sprendimų, dėl kurių daug kas pasikeis. Yra dabar jau kalbama apie visiškai naują pasaulio E, sąranga ir neįmanoma prognozuoti žmonių gyvenimo ir darbo sąlygų. Aš manau, kad mūsų komitetui ateityje teks svarbus vaidmuo, kalbant apie darbo vietas ir socialinės teisės Europoje. Aš esu pasirengęs dirbti šioje srityje. Norėčiau ir toliau būti užimtumo reikalų komiteto pirmininku e, linkėjimai Tomas Hendl. Taigi, dviejų koordinatorių vardu ir frakcijos vardu norėčiau iškelti mm, šią kandidatūrą. <clears throat> Uh, uh, Šios plojimus e, vertinu kaip e, ženklą, kad e, galime išrinkti poną Hendel Galime jį išrinkti plojimais. Taigi klausimas, ar galime išrinkti Tomas Hendel mūsų komiteto pirmininku? Uh, we'll first... Ačiū. Dabar rinksime pirmąjį vicepirmininką. Paprašysiu įvardyti kandidatūras. Pirmiausia, ponia Steinruk. E, socialistų demokratų frakcija norėtų iškelti Marite Ulskov kandidatūrą. Ar dar yra kandidatūrų? Ne, tai reiškia, kad turime vieną kandidatę. Ar galime ją išrinkti taip pat kaip pirmininką? So e... Ačiū. Dabar vicepirmininko rinkimų. Kan kandidatas. Kandidatą kelia ponas Kaza. E, jo pavardė yra ponas Roland. Pirmininkė, aš tik susižeidęs koją, kalbėti galiu. Taigi siūlau į antro vicepirmininko postą poną Claude Roland. Ar galima taikyti tą pačią tvarką? Paprašysiu pono Roland atsisėsti čia prie šio stalo. Thank you. Uh, then we proceed to third vice. Ačiū. Dabar trečiasis vicepirmininkas. Suteiksiu žodį ponui Kalvė Šampon, koordinatoriui, prašom. Dėkuoju, gerbam pirmininkė. Alde frakcijai tenka garbė pasiūlyti e, e, žmogų, kuris pripažintas e, tarptautiniu mastu, tai yra buvęs teisėjas e, žmogaus teisų teismo ir turiu garbės pristatyti Renatę Weber, tai yra mūsų kandidatė. A... Ačiū. Turime kandidatę, ponė Weber. Ar ją taip pat galime patvirtinti kaip kitus? parodydami savo pritarimą plojimais. Ačiū, noriu pakviesti ponę Weber atsisėsti man prie stalo ant pakilos. E, kiek suprantu, jūs e, sutinkate būti vicepirmininkė. I will, yes. I will now ask for uh, the fourth nomination. Dabar paprašysiu pristatyti ketvirtąją kandidatūrą, suteiksiu žodį Jūtai Štenruk iš socialistų ir demokratų frakcijos. SND frakcija siūlo poną Geros. Ar sutinkate kandidatuoti? Ar galime patvirtinti šį kandidatą tą pačią tvarką? Elected, Tik išrinkome ponę Jungerijos pareikšdami pritarimą plojimais, kaip ir kitus vicepirmininkus. Tai reiškia, kad galime pradėti darbą. Mūsų laukia ilgas posėdis, tikiuosi, kad dauguma jūsų e, dalyvausite kaip galima ilgiau, nes darbo tvarkėje yra svarbių klausimų. Ar sutinkate dirbti pagal darbo tvarkę? Manau, kad taip. Turime vertimą į visas kalbas išskyrus suomių, kruatų ir airių kalbą. Taip pat noriu priminti, kad kitą savaitę nuo pirmadienio iki trečiadienio vyks metinė Europos parlamentų savaitė, ypač antradienį, sausio 31 dieną nuo 9.30 iki pietų vyks tarp parlamentinio komiteto posėdis. Jame nagrinėsime dvi temas - darbuotojų judėjimą ir darbo jėgos migracijos svarba Ir antras klausimas - Europos socialinių teisų ramstis. Kalbėsime apie kitus žingsnius po konsultacijų su taryba. Komisijos narė Taisen dalyvaus tame posėdėje ir aš labai norėčiau paraginti jūs e, rasti laiko, skirti laiko ir dalyvauti. Kadangi darbo tvarkė yra tikrai svarbi. Aštuntas darbo tvarkės punktas. Gal galėtume patvirtinti posėdžių protokolus. Spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesio posėdžių protokolus. Man atrodo, kad pritarėte. Tai reiškia, kad jau periname prie devinto darbo tvarkės punkto. Tai yra pranešimo projekto svarstymas. Ta projektą parengė ponas Ilikijotis, pranešimo pavadinimas darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas. Ponas Silikio, Neoklis Ilikijotis e, eina į salę. Nežinau, kaip turėtume elgtis. Gal galime pradėti nuo vicepirmininkų. pirmininkų suteiksiu žodį ponui Rolen, kuris yra šio pranešimo dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo šešėlinis pranešėjas. Žodis jums. Ačiū. Dėkoju ir pranešėjui, nors jis dar neatvyko. Manau, kad jis pateikė tekstą, su kuriuo galėsime dirbti. Ir Mm, Diskus, diskusijos šią temą yra įdomios, nes tai yra labai aktualūs ir svarbus klausimai. Aš taip pat norėčiau priminti ir tai, ką sakė Žanas Klodas Junkeris per pastarąjį Europos profsąjungų konfederacijos susitikimą. E, ponas Junkeris sakė, kad nėra normalu, kad e, darbo sutartys, e, netipinės darbo sutartys E, terminuotos darbo sutartys šiuo metu jau tampa tipiškomis standartinėmis darbo sutartimis. Mm, taigi, e, kad mes darytume įtaką vykstančiams pokyčiams, mes turime atsižvelgti į e, realias sąlygas, kurios nėra teigiamos. Mūsų ekonomika atnešė didelių pokyčių į darbo rinka, e, keičiasi darbo sutarčių forma ir mes darome išvadą, kad mažų darbo sąlygų pavojus didėja ir tai yra dar akivaizdžiau e, vystantis bendradarbiavimų dalymusi grindžiamai ekonomikai e, nes nyksta ribos tarp, ribos tarp samdomų darbuotojų ir laisvai dirbančių darbuotojų. Taigi e, vyrauja tam tikri požiūriai. Vienas požiūris yra toks, kad e, manoma, jog šie pokyčiai yra teigiamas dalykas, jis sutiks daugiau lankstumo ir laisvės įmonėms. Na, aš būkštauju ir esu net įsitikinęs, kad taip nebus. Esu įsitikinęs, kad įmonės, kaip ir darbu, įmonėms kaip ir darbuotojams reikia garantijų, reikia nuspėjamumo ir e, tas lankstumas atsiradęs darbo rinkoje e, kelia susirūpinimą ir gali pakengti socialiniai sanglaudai. Antras e, galimas požiūris, kurį norėčiau įvardyti, tai yra Austrijos politika. E, nenoras keistis, tikimasi, kad e, likmostelėjus burtų lasdelė e, bus grįžta prie ankstesnių, ankstesnės situacijos, kai visi dirba gal neterminuotas sutartis, bet aš nemanau, kad taip atsitiks. Ir trečias požiūris, kuriuo norėčiau vadovautis aš, manau, kad turime atsižvelgti į vykstančius pokyčius, tačiau to pačiu imtis priemonių, kurios padėtų užtikrinti e, darbuotojų e, saugumą, steigti garantijų. Ir gali būti tam tikro lankstumo, jis gali būti priimtinas, tačiau tas lankstumas turi būti siejamas su dviem sąlygomis. Viena vertus, e, dėl to turi tarti socialiniai partneriai ir taip pat turi būti imamasi priemonių, kurios turėtų suteikti garantijų darbuotojams, e, suteikti daugiau saugumo e, darbuotojams. Ir man atrodo, kad tai yra vienintelis e, kelias, kuriuo turėtume eiti. Ir dėl to aš ir pateikiau keletą pakeitimų ponos Ilikijotis pranešimui. Ir baigdamas dar norėčiau paminėti m, mm, vadinamąją dalymosi ekonomiką. Manau, kad ši ekonomika neturėtų būti <clears throat> vertinama nei kaip labai blogas, nei kaip labai geras dalykas. Aš manau, kad jeigu uh, mums e, nepavyks e, nustatyti naujų taisyklių šioje naujoje rinkoje, tos, tas taisyklės nustatys e, kiti. Ačiū. Dėkuoju toliau Sean Simon. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man labai malonu pri, pristatyti socialdemokratų frakcijos požiūrį į šį pranešimą, nors GUE rengė šį pranešimą, nes socialdemokratai, tačiau jis yra tikrai gana geras. Mes tikrai e, su pranešėju e, galvojame panašiai, gal ne visur mūsų nuomonės tampa, bet tikrai požiūris labai panašus. E, taip pat. E, reaguoju tai, ką sako ponas Rolan. Aišku yra tai, kad visi mes sutarėme e, dėl šio klausimo, e, netgi kur kas labiau negu Junktinė karalystė, pavyzdžiui, mūsų požiūris sutampa. Aš atstovauju vakarų Midlands regionui, labai daug žmonių dirba e, pagal sutartis nenustatančias darbo laiko mano šalyje kur kas daugiau negu kitose šalyse yra tokių žmonių dirbančių pagal nenustatyto darbo laiko sutartis. Ir labai sunku yra rasti tinkamus apibrėžimus, pavyzdžiui, dėl neužtikrinto darbo. Manau, kad pranešėjas tikrai padirbėjo labai gerai, tačiau aš manau, kad mes turėtume dar labiau pasistengti ir daryti aiškesnį skirtumą tarp neužtikrintumo e, darbo ir darbo sąlygų. Ir mes savo pakeitimais būtent tą ir darome padaryti. ES lygmenių dar darbuotojų teisų yra neblogų teisės aktų priimta. Ir mes turime dabar užtikrinti, kad tos teisės e, galiotų visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jo įdarbinimo formos. E, užimtumo formos keičiasi Ir manau, kad mes turime iš esmės pergalvoti e, tai, kaip atrodys e, darbo rinka, darbo pasaulis ir santykiai darbo. Bet tai yra ateitis, o mes dabar turime pasistengti ir užtikrinti, kad dabar e, rūpinsime žmonėmis, kurių E, darbo gyvenimo patirtis yra panaši. Reikia užtikrinti, kad žmonės nebūtų išnaudojami pasitelkėt naujas formas ir mes turime teisės aktais e, siekti e, tą užtikrinti. Taigi minimalus darbo standartai svarbu yra įvairių formų nedeklaruotas darbas, nefiksuoto darbo laikos sutartys, stažuotės, neapmokamos. Um, fiktyvi samisamda ir panašiai. E, kai kur apibrėžimai yra neaiškus, reikėtų tiksliau juos apibrė... E, apibrėžti tam tikras formas darbo, e, ryšius taip pat skaitmenizacija atsirandačios platformos, tai gali būti galimybė nauja. Tačiau mes turime bent jau atnaujinti savo teisės aktus, kad viskas įgytų prasme. Aš nežinau, ar komisijos atstovai e, atėjo pas mus šiandieną, tikiuosi, jeigu jie yra, tai kad jie, kad jie pasisakys, bet baigdamas dar noriu pasakyti, kad pranešime viskas atrodo puikiai, tačiau mums iš tiesų reikia, kad komisija pasiūlytų teisės aktą. Uh, Šis pranešimas yra gera pradžia, bet reikia į šį klausimą žiūrėti rimtai, reikia, kad komisija iškart imtųsi jo ir pasiūlytų konkrečiai teisės aktus. E, prezidentas, pirmininkas Junkeris e, kalba pozityviai apie tai, bet mums reikia konkrečių veiksmų. Dėkoju, ponė Simon. Pradėjome diskusiją šiuo klausimu, pradėjome kalbėti apie pranešimą ir per tą laiką atvyko ponas Silikijotis, ponas Rolan ir ponas Simon išsakė savo teigiamus pastebėjimus dėl pranešimo. Dabar suteiksiu žodį jums pranešėjau, kad jūs galėtumėte pristatyti trumpai savo darbą. Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau atsiprašyti dėl to, kad vėluoju. Dėja turėjau dalyvauti kitame posėdėje. Toks mūsų darbas parlamente kartais dubliuojasi e, posėdžiai. Aš įtre e, posėdėje dalyvau, kur buvo tvirtinama vadovybė komiteto. E, aš sulaukiau pozityvių reakcijų ir tai Ir šis klausimas rodo, kad šis klausimas yra svarbus. Matome, kad netipinio uh, užimtumo atveju didėja, žmonės dirba ne uh, visą darbo dieną. E, dažnai yra kitų formų ir mm, mes matome, kad vis dažnai atsiranda fiktyvios e, savisamdos, fiktyviaus darbo sutarčių. Tai neigiamai atsiliepia socialiniai sanglaudai, socialiniams teisėms. E, Europos parlamentas šiuo klausimu yra parengęs nemažai pranešimų, pavyzdžiui, dėl socialinio dempingo, socialinio ramščio. Buvo minima ir darbo sąlygų svarba sutinku su kolega Simonu. Mes turime žengti šiek tiek toliau. Šis pranešimas yra tik pirmas žingsnis, mums reikia konkrečių teisėkros pasiūlymų ir komisija tą galėtų padaryti. Mes e, bandome e, užtikrinti desnį supratimą politinio dialogo kontekste šios problemos. Mes e, E, vartojame tarptautinės darbo organizacijos apibrėžimą dėl deramo darbo. Ir e, reikia taip pat daryti skirimą tarp tipinių, netipinių užimtumo formų, reikia e, pritaikyti apibrėžimą minėtą. Ir mes dėje davėme savo savotišką atsaką, sprendžiant krizės pasiekmes e, atsirado tokie dalykai kaip nefiksuoto darbo laiko sutartys, nemokamos e, stažuotės e, ir kitokios formos. Mes turime jų atsisakyti. Taip pat matome, kad užimtumo srityje skaitmenizacija įgauna vis svarbesnį vaidmenį. Ir tai taip pat siejasi su netipinėmis užimtumo formomis. E, tendencijos panašios stiprės, bet mes turime imtis konkrečių veiksmų ir sukurti sistemą Europos e, ir valstybių narių mastu. Mes turėtume užtikrinti deramą darbą visiems. E, tai turėtų turėti poveikia mūsų visuomeniai, socialiniai apsaugai, pensijoms ir apskritai darbuotojų teisėms. Mes turime socialinį imperatyvą veikti šią srityje. Reikia e, kalbėti apie kolektyvinės darybas visiems. Ir aš savo pranešimu raginu komisiją ir valstybės narės imtis inicijatyvos šioje srityje. Reikia konkrečių veiksmų, kurie leistų visiškai atsisakyti nedeklaruojamo darbo. Mums reikia pasitelkti socialinį ar struktūrinį dialogą, kolektyvinės darybas, nes tai yra vienintelis kelias, kuris leis užtikrinti e, darbuotojų dalyvavimą diskusijose. Galiausiai. E, reikia valstybėse naise stiprinti stebėsienos mechanizmus Jie labai svarbus tam, kad būtų užtikrintos darbo sąlygos ir panaikintas nedeklaruojamas darbas. klausimai susijęs su migracija, nedeklaruotas migrantų darbas, reikia pasmerkti tokias užimtumo formas. Reikia viešųjų investicijų, kurios leistų sumažinti nedarbą. Mes manome, kad valstybės narės pirmiausia yra atsakingos už darbuotojų, moterų teisių įtvirtinimą, jaunų darbuotojų teisės e, žmonių dirbančių šešėlinėje ekonomikoje. Problemas reikia spręsti migrantų ir panašiai. Tiek trumpai apie mano pranešimą. Mielai dirbs ir toliau su visais šešėlės pranešiais iš visų frakcijų ir tai rodo, kad tai parodys, kad mes galime bendrai rasti išeitį. Ačiū. Žodį suteikiu poniai Makentai. Dėkuoju. Ačiū pranešėjui už pranešimo projektą. Aš manau, kad yra svarbu pripažinti, jog lankstumas darbo rinkoje, mano galva tai svarbus dalykas, nėra susijęs su tuo, kad būtų silpninamos darbuotojų teisės. Lankstumas susijęs su sėkmingu subalansavimu darbo apsaugos ir asmenų darbuotojo ir darb, darb, darbdavių dirbti kartu, tenkinant visų poreikius. Mes negalime pulti e, asmenų, kurie dirba nepilną darbo dieną, tvirtindami, kad yra mažų garantijų darbas. Pagrindinė priežastis, ir aš tai žinau už savo pačios patirties, koks yra svarbus darbas ne visą darbo dieną, nes tai leidžia moterims e, įsilieti darbo rinką. Mano šalyje nedarbo lygis tarp moterų pasiekė rekordiškai aukštą lygį. 70 procentų šiuo metu yra. Tai yra aukščiausias nei kada nors buvo iki šiol. Ir aš rūpinosi dėl to, kad kai mes žiūrime į mažų garantijų darbą, pats terminas, pati savoka skamba labai prastai, bet mes neturime leisti žmonėm galvoti, kad darbas ne visą darbo dieną yra blogas darbas ar mažų garantijų darbas. Taip pat mes manome, kad ir e, nulio valandų kontraktos, vadinamasis tokio tipo kontraktas, taip pat turi savo vaidmenį. Junktinėje karalystėje yra tokio pobūdžio kontraktų, galbūt ne visur yra vienodos sąlygos, bet jeigu kūrėme taisyklės ES lygių, mes turime pripažinti to, ko reikia ES lygio, o ko reikia valstybių narių lygių. Jeigu yra e, nulinio, nulio valandų kontraktas, e, jungtinė karalystė turite tokias pačias e, teisės kaip nuolatinis darbuotojas, kuris dirba visą dieną. Tai yra, jūs turite teisės, nors Tai ir yra vadinamasis nu, nulio valandų kontraktas, sutartis. Mes turime suprasti lankstumo svarbą, bet taip pat ir tai, kad labai svarbu įtvirtinti darbuotojų teisės ir jas apginti. Svarbiausia, kad įgyvendinimas turi įvykti kartu su darbuotojų teisų išsaugojimu. Mes turime užtikrinti, kad gyvendinimas vyktų tikslingai ir kad nauji, naujai kūriami darbinimo modeliai nebūtų mūsų darbuotojų nenaudai kūriami. Dabar norėčiau šiek tiek prie konkrečių dalykų pereiti. Pirmiausia, A konstituom, pirmoje, ar A konstituomo dalyje, dalyje ir pirmoje pastraipoje yra kalbama apie nestandartinės darbo formas ir jos visos vadinamos mažų garantijų darbų. B konstituomoje dalyje mažų garantijų darbas yra problemiškas, bet mes negalime pernelyg reglamentuoti įdarbinimo darbuotojų taisyklės ES lygių užimtumo reglamentavimas valstybių narių lygių nėra tinkamai gyvendintas. Penktoje dalyje skaitmeninimas yra tas rytis, kur ES gali sukurti papildomos vertės, kalbant apie produktivumą, užimtumo didinimą. Šešta ir devinta pastraipos, aš sutinku, kad nedeklaruotas darbas ir mažų garantijų darbas turi ilgalaikės pasiekmes socialiniam saugumui, socialiniai apsaugai ir pensijoms. Mes turime užtikrinti, kad įprimtume e, sprendimus tinkamiausių lygių ir laikytumės subsidiarumo principo. Aš čia išvelgiu e, vaidmenį, kurį galėtų atlikti nedeklaruoto darbo platforma. Kolegos dirba šioje srityje. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kadangi esu iš tos šalies, kurioje yra aukštas nedarbo lygis, mes turime rekordinius e, nedarbo lygius. 95 procentai augimo e, ir užimtumo yra iš tų darbuotojų, kurie dirba e, visą darbo dieną, turi nulatinę darbo vietą. Mes tengiamės nekurti tokios kultūros, kur žmonės jaučiasi, kad jie negali pasiekti profesinės sėkmės verslo srityje kaip verslininkai. Aš esu iš tokios šalies, kuri ketina pasitraukti iš ES, bet labai svarbu šią žinią paskleisti. E, tai yra, kad Junktinė karalystė kaip šalis gina ir stiprina darbuotojų teisės. Ir mūsų vyriausybė yra įsipareigojusi, kai mes perkeliame ES teisės aktus į nacionalinę teisę, mes garantuojame, kad darbuotojų teisės būtų visiškai apgintos ir išsaugotos. Ir vyriausybė ne tik apgina, ne tik saugo darbuotojų kelias teisės, bet jas ir stiprina. Ačiū. Ačiū, ponė Diabolova. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu uh, pirmininkę ir vicepirmininkus. Dėkuoju pranešėjai už atliktą darbą, dėkuoju šešėlėms pranešėjams už, už pasisakymus. Aš labai tiežiai perskaičiau jūsų pranešimą ir labai trumpai norėčiau pakomentuoti dėl dviejų klausimų. Pirmiausia, ES kompetencijos socialinės politikos rytyje. Noriu visiems priminti, kokie yra apribojimai ES lygių reglamentuojant darbo sąlygas ir sutarčių sąlygas, darbo sutarčių sąlygas taikomas užimtumų 151 ir 153 straipsnis sutartyje dėl ES e, veikimo konkrečiai apibrėžė šios aspektus. Galima papildyti ir teikti paramą valstybėms narėms socialinės apsaugos eilė, nustatant minimalius reikalavimus. Roma 1 e, reglamentas reglamentuoja visas sutarties sąlygas, kurios taikomos užimtumo atveju. Mes turime to nepamiršti. Antra pastaba, tai yra bendro pobūdžio pamastymas, jau buvo paminėta ir man pačiai kyla panašus susirūpinimas. Man dažnai kelia sunkumų terminas mažų garantijų darbas, precarious work. Tai yra labai subjektivus terminas ir jis neturi visuotinai pripažintos apibriešties. Kai kurie moks, socialinių mokslų e, specialistai kalba apie testinio darbo neužtik, ne, ne, neužtik, ne, ne, negarantavimą, apie apsaugos e, prieš diskriminaciją nebuvimą, apie neaišku, nepastovų atlygimą ir taip toliau. Bet mažų garantijų darbas negali būti vertinamas kaip visuotinė apibriežti turintis terminas. Taigi mes labai blankiai, labai abstrakčiai apibrėžiame tą mažų garantijų darbą. Ir tarkim, galėtume netgi sakyti, kad mūsų europarlamentarų sutartis yra mažų garantijų ir mūsų padėjėjų sutartis taip pat mažų garantijų. Mes negalime apibriežti sutarčių kaip mažų garantijų darbo uh, E, skaitmeninėje e, srityje, informacinių technologijų ir taip toliau. Aš norėčiau paprašyti pranešėjo ir e, šešėlinių pranešėjų, kad jie apžvelgtų visą įvairovę sutarčių. Tos sutartys dažnai mums leidžia įsidarbinti ir taip kartais būna tam tikrų praradimo būna darbo vieto praradimų, bet tie, kurie yra įdarbinami, e, yra stengiamas užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir užtikrinti jų vietą darbo rinkoje. Aš manau, kad mes vėliau galėsime išsameu panagrinėti šią temą ir pereiti prie konkreč, konkretesnių pranešimo aspektų. Ačiū, Monika Vana. Ačiū, pirmininkė. Aš pakeičiu mūsų šešėlinį pranešėją Terį Rankę. Turiu keletą pastabų jos vardu. Uh, Pastabos yra tokios. Mes labai džiaugiamės pranešimo uh, projektu. Jame pripažįstama problema ir atspindimas noras tą problemą spręsti, nes mažų garantijų darbas blogina tūkstančių darbuotojų Europos Sąjungo darbo ir gyvenimo sąlygas pastaraisiais metais ir mūsų frakcijai labai, ši tema yra labai svarbi. Tačiau turime tam tikrų papildymų šiam pranešimo projektui. Pirmiausia, norėtume uh, pabrėžti, dar labiau pabrėžti pranešime, nors pranešėjai ir mini, praneš, pranešėjas ir mini moterų situaciją, moterų padėtį. Jos dažnai dirba nepilną darbo dieną, mažai apmokamuose e, darbo vietose ir dažnai tai ir atitinka mažų e, garantijų e, darbo apibriežti. Ir jų apsauga yra nepakankama, ar tai būtų atlyginimas, ar socialinė apsauga, ar ar pensijos. Kita grupė yra jauni žmonės, kuriems kyla didžiulė rizika būtent dirbti mažų garantijų darbą. Ir jie yra nepalankioje padėtyje, jauni darbuotojai. Du, du kartus didesnė rizika yra jaunų darbuotojų, kurių amžius yra kai 25 metų, nei tų darbuotojų, kurie yra vyresni, vyresnio amžiaus pagal Eurostat mm, atliktą tyrimą. Mažų garantijų darbas, jį, jį reikėtų tinkamiau apibriežti, reikia papildyti pranešimą, reikia kalbėti apie atlyginimą, kuris nebūtų mažesnis nei skurdo riba ir vengti tokio atlyginimo, kuris nesuteiktų orumo nežeminančių gyvenimo sąlygų. Taip pat labai svarbu ir kitus dalykus aspektus atsižvelgti į psichologinį spaudimą ir taip toliau. Komisija valstybės narės turėtų suprasti, kad e, didžiaus, geriausia apsauga nuo mažų garantijų darbo yra standartinė visos darbo dienos darbo sutartis. Reikia nustatyti minimalių standartų, būtiniausių standartų sąrašą, socialinę apsaugą, mažiausią atlyginimą, e, pensijų lygį, taip pat galimybę e, aukti profesinėje karjeroje. karjeroje. Ačiū. Toliau Laura Aga. Grazie Presidente, grazie al relatore. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui, ponui Silikiotis, už šį pradinį, pradinį pranešimo variantą. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Buvo vis kurį laiką sklandė mitas apie ekonomikos atsigavimą, bet pasižiūrėkime, kas vyksta dabar. Ekonomika neatsigauna. Buvo tam tikrų kuklių atsigavimo požymių prieš keletą mėnesių, tačiau e, tai buvo tiesiog iliuzija ir mm, tas atsigavimas nėra tikras, nors e, Buvo kalbama apie judumą darbo rinkoje, vis dėlto tai yra tik fasadas. Iš tikrųjų e, yra žlugdomas e, darbo vietų stabilumas ir dideliais darbo užimtumo politikos pokyčiais yra prisidengiama, e, naudojamasi norint užmaskuoti mažų garantijų darbą. Iš tikrųjų, atsiranda vis daugiau mažų garantijų darbo. Pateiksiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, Italijai, Graikijai buvo primestos struktūrinės reformos, ypač užimtumo srityje. Na, Italijoje E, situacija šiek tiek pasikeitė. E, tačiau per pirmosius kelias mėnesius e, tų pokyčių rezultatas buvo tai, kad buvo išmokėta 121 milijonas čekių. Su žmonėmis dabar yra atsiskaitoma čekiais. Visas tas reformas rėmė Europos institucijos, tačiau kai jos yra praktiškai įgyvendinamos valstybėse nerese, tai tiesiog prasideda tikros socialinės skerdynės ir galiausiai darbuotojams yra mokama čekiais. Tai yra gėdinga, tai yra nepagarba darbuotojų orumui, e, darbuotojai yra atstumami ir kai yra panaikinamos galimybės atleisti darbuotojus dėl pagristų priežasčių, taip pat, kai yra Taip pat reiktų pasakyti, kad ir 18 straipsnių mes panaikinome visas garantijas, visą apsaugą jos visiškai neliko darbo vietose. O mums yra teigiama, kad tai yra judumas. Ne, iš tikrųjų, tai yra tiesiog viso sektoriaus skirdinės. Ištisos gyventojų grupės dabar yra priverstos mm, badauti. Ir tai vyksta ne tik Italijoje. Darbo rinkos reformos vyko Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Graikijoje. Ir labai daug ką pasakantis skaičius yra tas, kad dabar darbuotojai gyvena skurdžiau, jie neturi garantijų, nėra apsaugoti. Ir kai praranda darbo vietas, jie neturi jokio socialinės apsaugos tinklo, nėra minimalių pajamų, nieko tai yra judumo ir lankstumo rezultatas, apie kurį buvo taip, o apie šios dalykus buvo taip plačiai kalbama. Na, kalbam apie tam tikrus teigiamus dalykus, kuriuos mums davė komisija. Bet kas yra tie geri dalykai? Jaunimo garantijų sistema yra visiška katastrofa. Ji suskaidė darbo rinką. Tai yra priemonė, kurie, kuri turėjo veikti kaip stabilizavimo veiksnys, tačiau jis nedavė jokių rezultatų. Dabar panašios priemonės yra siūlomos ir kitur, pavyzdžiui, siūlomos panašios garantijos ilgalaikiams bedarbiams. Bet ar galima 50 metį lyginti su 20 mečiu, kalbant apie jo apsaugą ir sugražinimą į darbo rinką? Taigi, yra taikomos priemonės, kurios visiškai neveiksmingos siekiant apginti darbuotojus. Kita vertus, yra įgyvendinama darbo rinkos lankstumo politika, kuri iš esmės e, panar, pusę Europos panardina į skurdą. 120 milijonų europiečių gyvena skurde, tai yra vienas iš penkių europiečių. Tai yra tikrai siauba keliantis skaičius 2017 metais. Tokio skurdo nematėme net po antrojo pasaulinio karo. Ačiū, ponas Marta. Ačiū, pirmininkė. Šis e, pranešimas rengiamas savo iniciatyva sako, kad E, netipinis darbas, dabar pakeitė tradicinės darbo formas. Yra kalbama apie mažų garantijų darbą, li, priekybos politikos liberalizavimą. E, visos šios temos yra puikiai išdėstytos pranešėjo. E, šiame pranešime ilgai yra aiškinama apie riziką, apie mažų garantijų darbą E, apie darbuotojų teisų mažinimą, apie sumažėjusias galimybės imtis kolektyvinių veiksmų. E, taip pat kalbama apie pavojų socialinės apsaugos sistemą ir pensijų sistemai. Taigi e, nyksta ribos tarp darbo pagal sutartis ir savarankiškai darb, savarankiško darbo. darbo Pranešime siūloma suformuluoti oraus darbo apibriešti, kad komisija ir valstybės narės galėtų strategiškai galvoti, kaip kovoti su mažų garantijų darbu. E, čia yra norima remtis tarptautinės darbo organizacijos e, savokomis e, ir apibrieštimis be Mm, tačiau be darbo inspekcijų organizavimo valstybių narių lygių nėra teikiami jokių kitų konkrečių pasiūlymų. Pranešime tiesiog sakoma, kad vyksta pokyčiai, kurie yra prastai e, suprantami, e, bet nėra siūloma jokių sprendimų. Iš esmės e, reikia geriau suvokti ir migrantų padėtį, bet yra abejojama ultralibera, taip pat kalbama apie tam tikras ultraliberės nuostatas. Ir dėje e, pranešėjų norėčiau pasakyti, kad e, čia yra reiškiami tiesiog tušti norai. Kodėl tai yra tušti norai? Todėl, kad e, Junkerio komisija elgėsi visiškai priešingai ir ES jau ištisus dešimtmečius elgesi priešingai. Komandiruotų darbuotojų direktyva, lankstumo ir užimtumo garantijos, e, taip pat e, savarankiškai dirbantys darbuotojai, e, fiktyvus darbas, struktūrinės reformos, kurios iš tikrųjų reiškia taupimo priemonės ir taip toliau. Tai yra priemonės, kurios tik pasitarnauja mažų garantijų darbo vietams, vietoms. Ir e, būtent e, dėl šios priežasties e, šį e, pranešimą savo iniciatyvą rengia mūsų komitetas, o ne ponė Taisen. Funtulis, ponas Funtulis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti Jūs E, su perinkimu. Noriu pasakyti, kad pritariu visiškai kolegai Silkijotis. Ir dar noriu pasakyti, kad e, komisija labai talentingai naudoja naujoviškus terminus, eufemizmus. Mes E, bandome e, skirstyti e, naujos užimtumo formas taip, tarsi jos būtų prekės prekybos centre. Tačiau mes turime suvokti, kad Europos Sąjunga skatino naujas užimtumo formas, bet tai netitiko darbuotojų, o verslo interesus. Ir matome, kad su prastėjo užimtumo sąlygos. Kiti sako, kad atsirado galimybių žmonėms, kurie nori pasinaudoti naujomis galimybės įsidarbinti. Bet e, garantijų mažėja ir vis e, dažniau matome mažų garantijų e, nederamo darbo. Mūsų šalyje daug yra sudaroma darbo sutarčių, kuriuose numatyta keturias valandos, bet dirba žmonės aštuonias valandas ar daugiau, o jie gauna 500 eurų už tą darbą. Taip pat e, socialinės apsaugos sistemas, socialinio e, draudimo sistemas nesumokama tiek įnašų, kiek reikėtų. Ir žmonės, galvojant apie nedarbo situaciją, nedrys niekada įti į darbo inspekciją ir skūstis. Mes turime užtikrinti deramas darbo sąlygas. Uh, deramą atlygį ir taip pat kovoti su išnaudojimo įvairiomis formomis ir su mažų garantijų darbu. Mes turėtume pasitelkti priemonių planą, kuris turėtų būti pagrystas TDO taisyklėmis ir socialinę hartiją. Ir mes e, tą turime turėti galvoje, kai kalbam apie vieningą Europą. Tomas man. Dėkoju, sveikinu Jūs su perinkimu ir manau, kad ką tik kalbės kolega labai aiškiai pasakė, kad mes e, galime įsipainioti į tas pačias problemas kaip ir anksčiau, bandydami priepti per nelik daug. Reikia galvoti apie svarbiausius dalykus, nes mes e, pranešimuose dažnai kartuojame vis tą patį. Kai kas sako, kad e, nenori jokių reformų, tačiau mes turime suprasti kaip, e, e, kad situacija kai kuriuose regionuose e, skiriasi nuo situacijos kituose, kai kur yra stiprus socialiniai partneriai. Mes turime galvoti, kaip pasiekti norimų rezultatų kolektyvinių starčių pagalba. Tai yra vienas iš būdų. Matome, kad ES išplito mažų garantijų su, sutartys, taip pat fiktyvi e, savisamda. Žmonės iš tikrųjų nėra savankiškai dirbantis, bet e, jie prisistato kaip tokie ir mes turime galvoti, kaip užtikrinti tvarumą ir galaikės garantijas. Ir mums vis tik reikia nustatyti pusiausvirą kalbam apie e, lankstumą ir saugumo garantijas, bet E, reikia, kaip e, sakė kai kurie kalbėtojai, saugumo, bet taip pat reikia ir lankstumo priemonių, kad būtų galima atsižvelgti į tam tikras konkrečias situacijas. Kai kuriuose valstybėse narėse yra labai daug MVI ir e, toje aplinkoje MVI gali pasiekti gerų rezultatų. Ir, ir, ir reikia užtikrinti, kad e, tose MVI nebūtų menkai apmokami darbuotojai darbinami, bet taip pat, kad būtų sukurtos deramos sąlygos jiems. Reikia e, nepamiršti darbo inspekcijų svarbos ir taip pat nepamiršti, koks svarbus yra deramas darbas. Mums reikia minimalių standartų, pritariu tiems, kurie taip sakė. Ir E, kai kas labai kritiškai pasisakė, bet mes dažnai girdime tokią kritiką ir galbūt reikėtų šiek tiek susiaurinti mūsų kritiką, susitelkti ties svarbiausiais dalykais, pavyzdžiui, mažų garantijų darbas. Ieškokime alternatyvų, užtikrinkime, kad nebebūtų subsidijų teikiama. Reikia konkrečių uh, žingsnių užuot e, pateikusi svajonių ar norų sąrašą. Darbuotojams iš tikrųjų reikia konkrečių rezultatų, nieko kito. Dėkoju. Porą klausimų ir pastabų buvo pateikta komisijai. Ar komisijos atstovų yra? Ponas Korniai. Gal galėtumėte papasakoti, kaip komisija ketina kovoti su nedarbu? Labai ačiū, pirmininkė, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Mes taip pat esame labai patenkinti tuo, kad pasirodė šis pranešimas. E, tai yra papildymas e, ponios Rodrygės pranešimui dėl socialinio ramščio, kuris buvo patvirtintas praeitą savaitę. Šiuo požiūriu labai laiku pasirodė šis antrasis pranešimas nes komisija rengia e, tam tikru, tikras priemonės, kurios sustiprintų e, Europos socialinių teisių ramstį. Vienas iš klausimų, kuris buvo minimas diskusijose, yra teisės aktai skirti darbuotojų teisėms apsaugoti. Visai teisingai yra akcentuojama tai, kad šis rytis yra e, ta, kurioje subsidiarumas labai svarbus. Dėl to reikia užtikrinti pusiausvę tarp e, lankstumo, galimybių kurti darbo vietas, užsitikrinti ekonomikos augimą, e, kurti naujas užimtumo formas ir taip pat e, įsteigti, dėkti apsaugos standartus. Tai susijęs su socialiniu ramščiu ir komisija vėliau šiais metais pateiks atitinkamus pasiūlymus. Uh, Konkrečiai e, bus pateikta peržiūrė taip vadinamo raštiško pareiškimo direktyva. Kiekvienas darbuotojas ES, e, pradėdamas, užmėgdamas tam tikrus darbo santykius, turi gauti tam tikrą raštišką patikinimą, patvirtinimą. Mes e, konsultacijų metu dėl socialinio ramščio kalbėjome apie naujas užimtumo formas ir konsultuojame su socialiniais partneriais, rengdamiesi minėtos direktyvos peržiūrai. Tai yra dalis komisijos darbo susijusios su socialiniu ramščiu. Dar porą dalykų norėčiau paminėti, kurie mm, susijęs su šia diskusija. Tai yra asmeninio profesinio gyvenimo pusiausviros sustiprinimas, moterų padėtis, e, asmenų, kurie užsima, rūpinasi artimaisiais e, sąlygos. Taip pat darbo laiko direktyva. E, tai yra teismo jurisprudencijos klausimas ir e, sėksime, kad ši direktyva būtų įgyvendama atsižvelgiant į naujas užimtumo formas. Kitas dalykas - iniciatyva dėl socialinės apsaugos, ypač galvojant apie tos žmonės, kurie E, dirba netipinėmis darbo sąlygomis. Porą kartų buvo e, paminėta, kad komisija įkūrė platformą skirtą su nedeklaruojamu darbu kovoti. E, reikia kovoti su fiktyvės visamda kitomis neigiamomis užimtumo formomis ir komisija tikrai siekia veiksmingiau spręsti problemas. Platforma pradėjo veiklą ir komitetas, kaip žinia, remia šią platformą. Dar trumpai dėl jaunimo garantijos. Spalio mėnesį e, buvo patvirtintas pranešimas, bet e, reikia suprasti, kad iškart jaunimo nedarbo problemų negalima išspręsti, nes problemos yra labai gilios, apie tai taip pat buvo kalbama. Bet matome jau pirmų e, teigiamų poslinkų 40 milijonų nuo 14 metų sausio skirta 9 milijonai E, papildomai skirta ir pirmiausia užimtumo e, klausimas. Tai nėra e, priemonė, kuri gali išspręsti visas problemas iš karto, visų problemų iš karto, bet yra jau tam tikrų teigiamų poslinkių. Dėkoju. Galima pateikti pakeitimus dėl šio pranešimo iki vasario antros dienos, 12 valandos. Planuojame 25 balandžio patvirtinti šį pranešimą komitete. Ir esu tikra, kad grįšime dar prie to klausimo, kadangi tai yra nesvarbiausias e, klausimas šiame komitete, bent jau šiuo metu ieškome sprendimų, norime e, daryti spaudimą tiek komisijai, tiek e, kitiems sistemos elementams. Dar kartą priminsiu, kad savaitė e, darbo su e, nacionaliniais parlamentais prasidės e, pirmadienį, sausio 30 ir truks iki vasario 1 trečiadienio. Numatytas tikrai įdomus susitikimas nacionaliniais parlamentais. Kalbėsime apie darbuotojų judumą, judumo svarbą ir taip pat apie socialinių teisių ramstį. Tikiuosi, kad jūs atvyksite į tą posėdį. Ar jūs norite pabaigoje ką nors pasakyti, pranešėjau? Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems šešėliams pranešėjams, kolegoms, kurie išsakė savo nuomonės. Kaip jūs, pirmininkė, sakėte, turėsime daug galimybių aptarti šiuos klausimus po to, kai bus e, pateikti pakeitimai. Dabar norėčiau porą dalykų paminėti. Užimtumo komitete mūsų vaidmuo yra aiškus. Mes atstovavome Europos e, žmonėms Europos parlamente. Ir jūs tiksliai pasakėte, mes turime rekomendacijas teikti, spausti, e, daryti spaudimą komisijai, valstybėms narėms. Uh, E, ne kartą su kolegė Martina iš Aldė apie tai kalbėjome. Mūsų konkretus vaidmuo yra teikti pasiūlymus dėl pokyčių. E, taip mes turime laikytis visų taisyklių, teisės aktų, bet e, tai nereiškia, kad negalime pakeisti realybės. Mes būtent norime įdėkti pokyčius. Mano iniciatyva ir panašios iniciatyvos būtent tam yra ir skirtos. Tai yra pirmas pastebėjimas. Antras dalykas. Noriu sureaguoti tai, ką sakė ponė Makintar dėl e, darbo ne visą darbo dieną. Mes bandome kovoti su primestu e, darbu ne visą darbo dieną, kai žmonėms nepaliekama galimybė pasirinkti. Mes nenorime riboti galimybių tiems, kurie pasirenka tokias darbo sutartis. E, bet problema daugelį valstybių narių yra ta, kad dažnai darbuotojai negali pasirinkti. Jie turi sutikti su nefiksuoto darbo laiko sutartimis arba sutartimis dėl e, darbo ne visą darbo dieną. Ir mes tokiais atvejais būtent turime veikti ir pateikti rekomendacijas dėl to, kaip pagerinti padėtį. Ačiū pirmininkė, kolegos ir tikiuosi, kad uh, Po to, kai bus pateikti pakeitimai, dar įdomiai padiskutuosime. Dėkuoju. Thank you, Mr. Silikiot. Ačiū, ponė Silikiotis. Einame toliau. Dešimtas darbo tvarkės klausimas. Tai yra mm, nuomonės projekto svarstymas, pranešėjas ponas Hetman. Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratesimas ir to fondo be Europos investavimo konsultacijų centro techniniai patobulinimai. Kalbama apie supaprasinimą EFSI fondų. Dabar suteiksiu žodį ponui Becker, kuris, kuris pasisakys. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš atstovauju šiandien poną Hetman pranešėją, nuomonės referentą ir norėčiau Jums e, pateikti jo komentarus. 2016 m. rugsėjai reglamentas, kuriuo buvo pratestas Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpis, EFSI. Šis fondas įsigaliojo 2015 liepą ir pradžioje buvo numatyta, kad jis veiks trejus metus – Komisija pasiūlė pratesti fondo veiklos laikotarpį iki šių, šios finansinės perspektyvos pabaigos, tuo pačiu metu sustiprinti planą investicijų nuo 350 iki 400 milijardų eurų. To pasiekmė yra tai, kad ES pasiūlė, pasiūlė padidinti garantijas nuo 16 iki 26 milijardų eurų. Tai buvo pagrindinis e, dalykas rengė, įgyvendinant komisijos pirmininko Junkerio planą. Idėja buvo sustiprinti investicijas, ilgalaikį ekonomikos saugimą ir ES konkurencingumą. Nuo fondo pradžios praėjo mažiau nei dviejį metai, bet dabar jau galime stebėti tam tikrus ekonomikos atsigavimo ženklus ir komisijos, kom, komisijos komunikate 2016 metų birželio pirmos dienos sakoma, kad e, Europos investicijų planas yra susijęs su konkrečiais projektais, kurie yra įgyvendinti ir tai sudaro EFSI sudėdamąją dalį. Pranešėjas iš principo pritarė komisijos pasiūlymui pratesti fondo veiklos laikotarpį ir padidinti ES garantijos dydį. Tačiau savo nuomonę jis atkreipė dėmesį į tai, kad yra tam tikri svarbus klausimai, jog reikia papildyti tą fondą, kad jis taptų veiksmingesnis ir kad būtų galima iki galo išnaudoti jo potencialą, įgyvendant Europo 2010 strategiją, įskaitant ir tvaraus ekonomikos augimo įtvirtinimą, kovojant su socialinė atskirtimi ir skurdu. Yra disbalansas tarp skirtingų sektorių, būtina tą pusiausvyrą atstatyti. Labai nedaug projektų yra skirtų socialinėms investicijoms. Priežastis galbūt yra mažesnis matomumas tos ekonominės naudos, kurią duoda socialinės investicijos. Ir dažnai silpnesni e, administraciniai pajėgumai ir patirties stoka, kai yra įgyvendinami tie plat, plat, plataus užmojo projektai. Nuomonės referentas mano, kad tai galima sustiprinti intensyvinant veiklą e, Europos strateginių e, investavimo konsultacijų centro veiklos stiprinimas Taip pat socialinės įmonės reikėtų įtraukti ir socialinės paslaugas. Reikėtų geriau išnaudoti EFSI potencialą tarp socialinių suinteresuotųjų šalių ir daugiau kurti darbo vietų ir tvarių darbo vietų. Komisija iki šiol nesugebėjo pateikti duomenų apie darbo vietų skaičių, ypač apie tvarų darbo vietų skaičių ir tų projektų, kurie, kurie, kuriuos remia EFSI. O tokio tipo informacija galėtų būti labai naudinga įvertinant rezultatus ateityje šio fondo. Taip pat pranešėjas išreiškė susirūpinimą, kur yra didžiulis disbalansas tarp EFSI panaudojimo tose šalise, kurios vadinamos senosios 15 ES valstybių narių. Jos sudaro 91 procentą, jose vykdoma 91 procentas projektų o centrinėje ir rytų Europoje tik tai 9 procentai yra garantijų skiriama tose šalise. Europos struktūriniai investicijų fondai galėtų potencialiai prisidėti siekiant norimų rezultatų, gerinant padėtį. Tačiau reikia pabrėžti, kad sanklaudos politika, kaip pagrindinė ES investicijos e, politika, įrodė, parodė gerus rezultus skatinant struktūrinės reformas, žmogaus kapitalą e, kuriant ir stiprinant ir taip pat kuriant tvarias darbo vietas. Todėl reikia užtikrinti, kad ir ateityje finansinė perspektyva, struktūriniai fondai nebūtų jokių būdų pakeisti kitais fondais ir priemonėmis. Jų autonomija turi būti išsaugota. Dėkuoju. Thank you, Mr. Becker. I give... Ačiū, ponas Becker. Vicepirmininkui žodis suteiksiu. Sivirinkė Jungerės, prašau. Dėkuoju. Kalbėsiu olandų kalba. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Beka ir per jį ir nuomonės referentui už parengtą nuomonę Manau, jog yra labai svarbu, kad mes sureaguotumėm į šį pasiūlymą. Komiteto pasiūlymą pratesti fondo veiklos laikotarpį. Mano frakcija yra patenkinta patiktais pasiūlymais, kad reikėtų pratesti Junkerio fondo arba EFSI fondo veiklą. Yra žmonių, kurie pasisako už didesnę e, finansinę sumą, tai yra, kad būtų daugiau skiriama pinigų nei yra dabar siūloma. Ir aš dabar galvoju, kokį pakeitimą aš galėčiau pasiūlyti. Bet fondo veiklos laikotarpio pratesimas yra tikrai labai gera mintis ir mūsų komitetas dar svarstys apie tai, svarstys, kokia, kokia pinigų suma turėtų būti tam skirta. Kitas dalykas Pranešėjas pabrėžia svarbą, duomenų surinkimo svarbą, mm, siekiant vertinti investicijas darbo vieto kūrimo srityje. Kol kas tai nėra tinkamai vykdoma. Mes negalime matyti, kiek tiesiog ir netiesiogiai darbo vietų buvo sukurta padedant šiam fondui. Aš manau, kad ir komisija norėtų tai žinoti. Kai kalbame apie tiesioginį ar netiesioginį darbo vietų kūrimą, akivaizdu, kad mes kalbėtume apie tvarias darbo vietas, tikras darbo vietas, perspektyves, kurios būtų kūriamos ES piliečiams. Manau, kad visi tam pritarė. Ko aš norėčiau matyti šiame pasiūlyme ir tai, ko jome, jame nėra, Mes negalime sakyti, kad tai, kaip EFSI investicijos yra valdomos šiuo metu, augimo ir stabilumo pakto kontekste. Ar yra tam tikras disbalansas e, tose valstybėse narėse, kurios nedalyvauja programoje? Ar įmanoma, kad investicijos būtų atskaičiuotos iš e, augimo ir stabilumo pakto. Nes didžiausią naudą gaudame programoje dalyvaujančios šalis. Ir jeigu mes norime geresnio lėšų paskirstimo ES lygių, kad ta nauda būtų gauta geriau paskirstyta ekonominė ir socialinė prasme, tai mes neturime siūlyti daugiau lankstumo. kai kalbame apie darbo vietų kūrimą. Baigdama noriu padėkoti. Mes pateiksime savo pakeitimus. Manau, kad tai gera nuomonė, galime su juo dirbti toliau. Dėkoju. Ačiū, ponė Tebešiš. Ačiū, pirmininkė. Europos strateginių investicijų fondas tik pradėjo savo veiklą. Ir aš noriu pasakyti, kad pranešėjas jau mato rezultatus. Norėčiau prisijungti prie anksčiau kalbėjusių ir pasakyti, jog kol kas neturime aiškios informacijos, kiek tas fondas yra efektyvus, kiek jis yra veiksmingas. Mes kol kas nematome ryšio tarp ekonomikos atsigavimo ir šio fondo veiklos. yra vėluojama vertinti šio fondo veiklą, galbūt galėtume vertinti tam tikrą potencialų poveikį ekonomikos augimu, bet kol kas negalime to labai aiškiai pasakyti. Skaičiai nėra labai įtikinantis tyrimai dėl investicijų plano Europoje. Pateikė tam tikrus skaičius dėl investicijų ir darbo vietų kūrimo. Keletą skaičių aš pasižymėjau už to apie 120 tūkstančių darbo vietų yra sukurtos 90 tūkstančių rankinė karalystėje ir mažiau nei 50 procentų yra kitoje ES dalyje. Kalbant apie darbą Jungtinėje karalystėje, Europos investicijų bankas investuoja 27 tūkstančius į vieną darbo vietą. 116 tūkstančių 2200 darbo vietų skurta Italijoje. Visi tie skaičiai yra nepriimtini, aš tik norėjau jums tam tikrą palyginimą pateikti. Jeigu pažiūrėtumėt į Vokietijos darbuotojų vidutinį atlyginimą, 41 tūkstančius eurų. Aš manau, kad tie skaičiai kalba patys už save. Kita problema tai yra papildomumo aspektas. EFSIS turėtų paremti tuos projektus, ne, kurių nebūtų galima įva, į, į, įgyvendinti be EFSI lėšų. Bet visos, visos nuostatos yra labai abstrakčios, miglotos. Kalbama apie tos projektus, kurie tik, kurių, kuriems įvykdyti suma yra tik šiek tiek didesnė, negu, negu būtų galima naudoti vien iš privačių lėšų. Uh, Galima būtų pigiau tai gyvendinti, jeigu FC fondo lėšos būtų pasitelktos. Bet nėra aišku, galo, ką tas papildomumas reiškia. Taip pat reikalavimas, kad nebūtų dvigubai įmokėjimai tiem patiem projektam. 50 procentų sąnaudų turėtų būti padengta iš privataus sektoriaus tose projektuose. Graikijoje tai jau yra susilpninta, jeigu Apie 50 procentų iš ES paramos projektų yra remiama. EFSI fondas turėtų būti naudojamas infrastruktūros projektams. Subsidijos arba mišrus finansavimas tokiem projektam turėtų būti teikiamas. Bet vėlgi tie kriterijai yra susilpninti. Tokiem projektam mes turime nustatyti iškes taisyklės, turime žinoti, kokie yra reikalavimai, nuosaviems ištekliams tuose projektuose. Auditorumai taip pat kritiškai nusiteikia EFSI fondo veiklos atžvilgių. Yra tam tikra fragmentacija finansinių priemonių e, darbą nagrinėjant, yra rizika ir kai mes vertiname politinę arba ekonominę projektų sėkmę. Labai svarbu, kad pranešėjas į tai atsižvelgtų. Jeigu norite pratesti fondo veiklos laikotarpį, tai dar anksti šiam etape sakyti, ar tas projektas buvo sėkmingas, ar to fondo veikla sėkminga ir ar mes galime pritarti šio fondo veiklos laikotarpio pratesimui. Kol kas neturime rimtų argumentų už tai. 18 straipsnio 7 ir 8 dalys. Kalbama, kad reikėtų naują pagrindą suteikti EFSI fondui, bet tai yra bejotinas dalykas. Mes turime nepriklausomo vertinimo, kaip veikia EFSI fondas prieš tai, kol mes sutarsime dėl e, šio fondo veiklos plėtimo ar jo didinimo. Tai tiek dėkoju. Yes, same... Ačiū Na, buvo išsakyta daug kritikos dėl to, kad keletą kartų yra panaudojami tie patys pinigai ir tai reiškia turbūt, kad rezultatai nėra tokie jau įspūdingi. Dabar žodis ponui kalbė šam, Šambo. Gracias, señora presidenta. <clears throat> Vamos a ver, el EFSI es. Ačiū pirmininkė. EFSI yra tikrai labai svarbus dalykas e, komisijai ir Europos institucijoms e, tokiu būdu siekiama veiksmingai išbristi į krizės ir taip reikia galvoti apie tai, bet negalima žiūrėti į EFSI kaip papildomą priemonę finansuoti projektams. Tai neturėtų prasmės. Ponas Moskovisi, ponas Junkeris kalbėjo apie tai, kad tai yra skubios pagalbos planas bandant užtikrinti tvarumą ekonomikos, kur yra ypač daug nedarbo, kur labai rimta padėtis kai kuriuose, pavyzdžiui, ES regionuose. Ir tai yra puikia pagirtina pasdanga. Ir visiškai suprantama, kad yra problemų, yra sunkumų ir mes turime uh, galvoti, kaip ateityje pagerinti jo darbą, bet mes neturėtume dabar atsisakyti nei kažkaip iškreipti tos priemonės paskirti, tai yra paversti ją dar vieną papildomą finansinės pagalbos priemonę. Ir mes jau matome e, tam tikrą poveikį, bet kartais jis netoks aiškus, nes kartais pamirštamas galutinis tikslas tai yra kurti darbo vietas mūsų frakcijai E, darbas visuomet turi būti deramas, e, turi būti kaip e, kaip galima geresnės kokybės, kuo kokybiškesnė darbo vieta, tuo geriau, bet gerai yra ir šiaip apskritai darbas, nes mes turime galvoti, kaip kovoti su atskirtimi ir uh, kolegė e, Jongerijus e, kalbėjo apie rezultatus, kad e, reikia pamatyti daugiau rezultatų užimtumų srityje ir reikia pagerinti tai, tą matomumą. Ir taip pat žinome, kad išėties taškas yra nevienodas. Yra sektorių, yra tam tikrų teritorijų ar zonų, kur netrūksta investicijų, yra e, kitos zonos, regionai, kurie yra geresnė padėtė, yra, kuriuose yra pramonės tam tikras pagrindas, taip pat yra žemės ūkio regionų ir mes turime galvoti, kaip užtikrinti didesnę pusiausvės e, lygmenių, e, naudojant ta, tuos fondus ir lėšas tai yra skubios pagalbos fondas, sprendžiant labai rimtas e, šių dienų problemas ir galvokime apie tai ir teikime atitinkamus pakeitimus. Taip pat reikia nepamiršti to, ką sakė auditorumai, niekas tuo neabejoti, bet tai yra kitas dalykas. Mes visi sutinkame su tuo, kad nereikia kvotų, nereikia pagal valstybę snarės skirsyti fondo lėšų, aš su tuo visiškai sutinku. Mes turime galvoti apie zonas, apie teritorijas ES kurios gali pimti, pavyzdžiui, tris valstybės narės, ar kurios gali būti aplink vieną miestą, bet turime galvoti apie tas vietas, kur yra nepaprastai e, rimtos nedarbo problemos, socialinės atskirties problemos. Ir ketvirta problema, kurią norėčiau paminėti, tai yra paskutinė problema. Reikia e, dirbti kartu sąžininkai su tarptautiniu atsiskait, tarptautiniu atsiskaitimų banku, kad nebūtų ginčiamasi dėl tam tikrų sumų, dėl to, kas ką daro. daro. Reikia e, papildyti vieniems kitų veiksmus. Jeigu to nepadarysime, bus blogai. Ir mes atitinkamus pakeitimus pateiksime. Pritariu daugam iš to, ką sakė ponė Junkerijus. Ir ką sakė pranešėjas, aš manau, kad mes sutarsime galiausiai. Vienintelis dalykas, aš e, prašau visų gerbti dvasę šios priemonės ir e, E, suprasti, kad yra tam tikrų problemų. Neseniai pradėjo veikti ši priemonė, turime bandyti pagerinti ją, bet neturėtume sunaikinti neegzistavimo nei potencijos e, to fondo. Labai ačiū. Dėkuoju dabar ponė e, Lopes Bermejo. Prašom. Dėkui, pirmininkė. Šis fondas, kaip mums buvo sakoma, yra priemonė išjudinti Europą, bet Junkerio planas dabar paprasčiausiai pakeičia senas Europos investicijų banko e, finansavimo formas e, su didesnė finansinė rizika. Kitaip tariant, e, tai yra neigiama tendencija savaime. Ir komisija vis tik tai sako, kad tai yra pats svarbiausias kriterijus, pagal kurį finansuojami projektai iš EFSI. Bet dabar EFSI naudojamas e, taip, kad jis yra e, jungiamas su kitais fondais ir tokiu būdu investicijos yra privatizuojamos ir mažėja viešųjų investicijų reikia, kad būtų geriau atrenkami projektai, kad dalyvautų viešosios institucijos ir socialiniai partneriai. Taip pat reikia, kad valstybės narės, ypač e, kur yra daug nedarbo, kad būtų teikiamos techninės finansinės e, pagalbos priemonės, kad būtų galima užtikrinti juose e, geresnę, didesnę regionę sąglaudą ir kurti kokybiškas darbo vietas. Apie tai norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti, nes kasdien vis didesnį susirūpinimą mums kelia tai, kad daugėja darbuotojų, kurie e, tarsi turi darbą, bet jie vis tiek susiduria su skurdu. Uh, E, skurdo pavojami ir reikia užtikrinti kokybiškas darbo vietas. Ir aš dar baigdama noriu pasakyti, kad reikia išlaikyti e, m, tam tikras, e, e, išvengti tam tikrų rizikos persėmo iš privataus į viešai sektorių galimybių ir jeigu tai bus padaryta, mes turime siekti išlaikyti šį fondą. Pone Vana. Ačiū. Ačiū. Ačiū ponui Becker už kad jis e, pakeitė pranešėją ir mums pristatė šį pranešimą. Buvo pateikta daug gerų ir konstruktyvių pasiūlymų, kaip keisti esi fondą, jie yra tinkami, tačiau turi trūk, ir trūkumų. Na, pritariu pakeitimams, kurie susijęs su tvariu vystimusi, tvariu augimu. Reikia siekti, kad būtų kuriamos tvarios darbo vietos, kad būtų investuojama, kad būtų geriau teikiami duomenys. Taip pat pritariu pastabai e, dėl sanglaudos politikos, kurioje yra numatyti lyginamieji rodikliai ir kur galioja principas, kad reikia įtraukti vietos valdžios institucijas ir pilietinės visuomenės organizacijas. Kad e, ESIF nebūtų, netaptų priemonė pakeičiančią sanglaudos politiką. Reikia investicijų į regionus, reikia stiprinti sanglaudos politiką, tai labai svarbu, norint įgyvendinti strategijos Europo 2020 tikslus. Kaip žinote, mes nuo pat pradžių pasisakėme už ESIF atsiprašau, mes iš pat pradžių skeptiškai vertinome ESIF ir matome labai aiškės e, tokio požiūrio priežastis. Buvo išsakyta kritinių pastabų, taip pat ir rūmai, auditorumai nemato priežasčių pratesti fondo galiojimą. E, Užsienio reikalų Užimtumo reikalų ir socialinių reikalų komitetas turi atkreipti dėmesį į ESIF socialinę dimensiją ir tai, kokį poveikį šis fondas padarys patiems Europos socialiniams fondams. Būtent į tai turėtų būti sutelktos mūsų pastabos dėl šio fondo. Mes iš pat pradžių sakėme, kad bandoma nuslėpti tiesą, kad investicijų praktiškai nėra, kad praktiškai nėra investicijų į socialinį sektorių. ES praktiškai nėra socialinių investicijų ir naujausi skaičiai rodo, kad e, iš ESIF e, į socialinius projektus yra investuojama vos 4-5 procentai lėšų. E, taip pat labai mažai yra investuojama į so, tvaraus vystimosi projektus. Tos investicijos sudaro vos 10 procentų. Aš manau, kad ESIF reikėtų stiprinti šioje srityje. Reikėtų galvoti apie infrastruktūrą, reikia nustatyti aukštesnį investicijų į tvarų vystimasi e, rodiklį. Daugiau dėmesio skirti Ir jeigu būtų daugiau dėmesio skiriama aplinkosaugai, socialinėms investicijoms, tai žalieji būtų pasisakę už šį fondą. O dabar matome, kad komisija e, kalba apie aplinkosaugos klausimus ir kitus tikslus. ESIF. Aš manau, kad apie 60 procentų ESIF turėtų būti e, skiriama socialinėms investicijoms ir kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi. Taip pat pritariu ir anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Jie kritikavo e, fondą, sakė, kad nebuvo paisoma tam tikrų dalykų, kuriant šį fondą. Prisiminkime TDU atliktą studiją. Joje buvo teigiama, kad ESIF turės didelio poveikio darbo vietoms tik tuo atveju, jeigu bus įgyvendinamas tose vietovėse, kur yra didelis nedarbas. Bet tai nebuvo vienas iš esi prioritetų, mes matome aiškias tendencijas ir grįžtų prie to, ką sakė kolega Becker, kalbėdamas apie sanglaudos politiką. Akivaizdu, kad yra dabar atsitraukiama nuo sanglaudos politikos ir perinama prie investicijų politikos ir yra investuojama tose vietovėse, kur investicijos yra lengviausiai įsisavinamos, o ne ten, kur jų labiausiai reikia ir kur investicijos duotų daugiausiai naudos gyventojams. Tam nėra teikiamas prioritetas ir iš tikrųjų šis fondas tik prisideda prie didėjančio disbalanso. Manau, kad čia kyla pavojus ir pats komitetas turi suprasti, kad ESI fondas kelia grėsmę ne tik sanglaudos politikai, bet ir Europos socialiniams fondams. Iš tikrųjų yra perkeliamos lėšos iš socialinės ryties į ESIF. Nežinau, ar to siekia komisija, ar ji ketino susilpninti kitas sanglaudos politikos ir socialinės politikos rytis ir e, kurti naują priemonę, tai yra ESIF, kur nėra numatyti nei lyginamieji rodikliai, nei konkretus kriterijai. E, ar, ar tikrai komisija siekia turėti bendrą, tokią bendrą priemonę. Dabar žodis ponui Martan. Oui, merci, madame. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. E, trumpiau kalbėsiu. E, pranešės pritarė komisijos pasiūlymui ir nesiūlo daug pakeitimų. Taip pat jisai sako, kad trūksta duomenų apie darbo vietų kūrimą, gyvenant projektus, kuriuos rėmė ESIF ir tai kelia susirūpinimą. Ir jeigu bus pratestas fondo gyve, gyvavimas, tai tikrai reikia siekti kur kas geresnių rezultatų. Nežiūrint plataus užmojo tikslų, labai sunku įvertinti SIF e, pozityvų poveikį. Dėl rezultatų, kuriant darbo vietas ir užtikrinant tvarę ekonomiką, kol kas neįmanoma, ką nors pasakyti dėl to, kad trūksta nuolatinių rodiklių. Ir šia prasme komisija nesiūlo jokios išeities. Dėl to yra sudėtinga sutikti su tuo, kad siūloma didinti kapitalą ir pratesti SIF gyvavimą, nežinant, kokį e, realų poveikį turi ta priemonė. Dažnai ji e, paprasčiausiai jis naudojamas kaip komisijos politinio komunikavimo priemonė. E, tai buvo tarsi garsiausias dalykas, apie ką pranešė panas Junkeris, kuris dėje yra nesėkmė mes priešinamės ESIF dėl to, kad kadangi tai yra pirmiausia susijęs su privačiomis investicijomis ir mes e, šį pateiksime atitinkamus pakeitimus. Thank you. Uh, well, there are lots of questions and lots of critical. Ačiū, buvo patikta daug klausimų, buvo išsakyta daug kritikos. Tikiuosi, kad turime komisijos atstovų. Na, pamėginsiu apibendrinti išsakytą kritiką. Pone Vana sakė, kad e, stiprinant esi fondą e, yra silpninami Europos socialiniai fondai. Taip pat nėra tinkamai paaiškinta esif nauda ir sėkmė. Ir ne viskas yra taip, kaip sako komisija. Buvo išsakyta griežta kritika ir tikiuosi, kad jūs galėsite su mumis padiskutuoti ir galbūt prisikasime iki, kas, iki tiesos ir galėsime dirbti toliau. Ačiū. E, aš esu iš ECFIN direktorato Europos komisijoje. Ačiū Jums už įdomius klausimus. Žinoma, visas šias pastabas vertiname labai rimtai ir e, komisija jas reaguos. Norėčiau dabar paminėti keletą dalykų. Visų pirma, manau, kad pasiūlymas dėl ESIF 2 turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į faktinį ESIF įgyvendinimą. Taigi, turime dviejus su pusę metų kai veikia SIF ir jau galime įvertinti ir sėkmingai veikiančius elementus ir tai, ką reikia tobulinti. Noriu akcentuoti štai ką. SIF tikrai yra siekiama padėti finansuoti investicijas, kurios turi lemiamos reikšmės Europos ateičiai, darbo vietų kūrimui, augimui ir konkurencingumui. Tai yra svarbiausi elementai. Rezultatai yra padrasinantis, noriu priminti Jums keletą skaičių. Praėjus pusantrų metų nuo ESIF pradžios buvo sutelkta 164 milijardai eurų investicijų, tai yra daugiau nei pusė to, ko buvo tikimasi per trejus metus ir tos lėšos buvo sutelktos visose um, ES valstybėse narėse ir manoma, kad e, paramos sulauks 358 tūkstančiai mažų vidutinių įmonių. Tai atitinka iškeltą tikslą. Pradinis tikslas buvo e, sugeneruoti maždaug 315 milijardų investicijų į realią ekonomiką. Dabar apie sektorius. E, socialiniam sektoriui buvo skirta maždaug 4 procentai investicijų ir komisija pritarė, kad čia daug ką reikia tobulinti, tačiau tuo pačiu metu noriu priminti, kad ESIF yra e, paklausa grindžiama priemonė. Taip pat norėčiau pateikti ir keletą pavyzdžių, nes mm, manau, kad kalbėti apie realią praktiką yra geriau nei kalbėti apie teoriją. Taigi kas, kaip buvo paremta socialinė infrastruktūra iš ESIF fondo ir galiu pasakyti, kad tokių, tokios paramos numatoma ir daugiau. Taigi, infrastruktūra. Buvo e, pasirašyta nemažai projektų socialiniai infrastruktūrai paremti. Pavyzdžiui, Portugalijoje ESIF remia e, e, invest, mažų ir vidutinių įmonių investicijas, investicijas į mažas pradedančias įmonės E, kurios rengia mokymus ir suteikia galimybę kurti darbo vietas. Taip pat Prancūzijoje, užjūrio regionuose buvo paremtos investicijos į socialinės paslaugas. Taip pat ESIF parėmė Europos fondą, kuris investavo į mažų ir vidutinių įmonių ir socialinės infrastruktūros projektus. Tai yra tik keletas pavyzdžių, bet žinoma, daugiau pavyzdžių galite rasti komisijos interneto svetainėje. Taigi 4 procentai investicijų į socialinę infrastruktūrą turi būti vertinama kartu su mūsų parama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Maždaug 30 procentų ESIF paramos skiriama mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios, kaip žinome, yra mūsų Europos ekonomikos stuburas. MVI sektorius, segmentas pasiekė rezultatų, kurie viršijo lūkesčius ir paklausa, investicijų paslauka buvo labai didžiulė. Ir ta paklausa didėja ir kitose srityse, ypač socialinėme sektoriuje, jaunimo užimtumo sektoriuje. Komisija dabar stengiasi didinti investicijų apimti ir investicijų e, pasiūlą ir tipus, taigi ir kuriame rengiame naujų tipų investicijas. Pateiksiu pavyzdį. Komisija leido e, iš pat pradžių daugiau finansuoti inovacijų E, e, priemonė, taip pat skiriame paramą mikro socialiniams partneriams ir tarpininkams, e, taikydami novatoriškus mechanizmus. Komisijos pasiūlymas pratesti jas įgaliojimą padidins paramą ir MVI, MVI ir toliau bus pagrindinės naudos gavėjos, dar didesnė finansavimo dalis bus skirta būtent MVI. Manau, kad svarbu paminėti tai šių diskusijų kontekste. Dar norėčiau paminėti keletą kitų aspektų, kurie buvo paminėti diskutuojant apie SIF 2 pasiūlymą. Komisija labai atidžiai klausėsi kritikos, kuri buvo skirta SIF 2 mes bandėme atsižvelgti į tą kritiką, rengdamiesi du pasiūlymą. Ir pagrindiniai patobulinimai, kuriuos paminėčiau, yra štai kokie. Visų pirma, siekiame stiprinti papildomumą. Apie tai buvo labai aiškiai kalbama diskusijų metu. Komisija siūlo dar aiškiau sakyti, kad projektai finansuojami iš ESIF e, turi siekti naikinti spragas egzistuojančias rinkoje. E, Komisija SIF2 pasiūlyme taip pat pateikė išsamesnį apibrėžimą, kas yra papildomumas. Be to, komisija pasiūlė didinti skaidrumą, kaip yra priimami sprendimai dėl investicijų Yra keliamas reikalavimas investicijų komitetui, o tai yra iš nepriklausomų ekspertų susidantis komitetas. E, taigi keliamas reikalavimas šiam komitetui pateikti išsamius paaiškinimus ir tie paaiškinimai bus skelbiami viešai. Paaiškinimai, kodėl e, kiekvienam atskiram projektui buvo suteikta ES garantija, taip pat kaip projektai atitinka papildomumo kriterijus. ESIF2 kontekste komisija taip pat siūlo uh, supaprastinti e, ESIF fondo derinimą su kitais fondais, ypač struktūriniais fondais. Kodėl mes tai darome? ESIF ir struktūriniai fondai akivaizdžiai papildo vienas kitą, jais siekiama tų pačių tikslų. Kokie yra tie tikslai? Tai yra pritraukti daugiau investicijų, užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Tokių tikslų siekiama ir ESIF, ir struktūriniais fondais. Ir tų fondų derinimo palengvinimas yra nagrinėjamas atskirame omnibus pasiūlyme. Ir Taigi turėtų būti sudaromos geresnės sąlygos derinti šios fondus ir investicijų platformose ir gyvendinant atskirus projektus. Dar vienas svarbus SIF2 tikslas yra stiprinti, e, plėsti geografinį SIF aprepti kad ESIF aktyviau veiktų e, mažiau išsivyščiusius regionuose ir perinamosius regionuose. Ir čia ypač norėčiau e, pa, paminėti Europos investicijų konsultacinio centro stiprinimą. Tas centras daugiau konsultacijų teiks vietos lygių ir tose regionuose, kur labiausiai reikia investicijų. E, dar vienas dalykas išriškėjęs visose pasisakymuose yra darbo vietų kūrimas ir atitinkami skaičiai. Norėčiau pasakyti štai ką. Konkretus skaičiai apie darbo vietų kūrimą bus pateikti šiemet, juos pateiks Europos investicijų bankas. Europos investicijų bankas šiuo metu e, atlieka išsamų ESIF makroekonominio poveikio vertinimą ir skaičius pateiks šiemet. Tai bet e, taip pat reikėtų prisiminti, tai, kad nors jau yra pateikta tam tikrų skaičių apie ESIF potencialą ir jo potencialą kuriant darbo vietas, vis dėlto infrastruktūros projektai užtrunka ilgai. Ir, kaip minėjo vienas parlamento narys, e, ir aš galiu tai patvirtinti, kol kas per daug anksti vertinti tokių projektų makroekonominį poveikį. Ta pati galiu pasakyti ir apie darbo kūrimo, darbo vietų kūrimo skaičius. Makroekonominis ESIF e poveikis, žinoma, bus pristatytas, kai turėsime reikiamus skaičius. E, žinoma, ir komisijai tie skaičiai bus labai svarbus. Ir savo pasisakymą norėčiau baigti išreikštama vilti, kad po to, kai ECOFIN patvirtins bendrąjį požiūrį į ESI, po to, kai ECOFIN taryba patvirtino bendrąjį požiūrį dėl ESIF 2. Mm, diskusijos ir parlamente vyks greitai. Noriu padėkoti Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui už tai, kad pateikė nuomonių projektus ir dėl ESIF įgyvendinimo, ir dėl komisijos pasiūlymo dėl ESIF 2. Labai tikiuosi, kad susitarimas taryboje bus pasiektas greitai, tikiuosi, kad tai bus padaryta iki vasaros tai svarbu padaryti, kad investuotojams būtų e, kad investuotojai galėtų jaustis tikri ir labai tikiuosi, kad tai prisidės prie e, augimo Europoje ir darbo vietų kūrimo. Ačiū. Dėkuoju, gal toks e, netipinis klausimas, bet norėčiau paklausti jūsų, ar sutiktumėte atsiųsti tekstą, kurį ką tik perskaitėte komiteto nariams. Manau, jog ši diskusija yra viena svarbiausių mums e, šiuo metu kaip parlamento nariams. Mums būtų kur kas lengviau e, išsiaiškinti, kokia yra būklė, jeigu turėtume tekstą. Aišku, neturiu ko slėpti, tuomet jums pirmininkė ir atsiųsiu jį, tą tekstą. Pakeitimus galima pateikti vas, iki vasario pirmosios dienos, 12 valandos, 27-28 vasario tvirtinsime komitete pranešimą, o pagrindinis, e, nuomonė, o pagrindinis komitetas 20 kovo tvirtins e, pranešimą. Tai reiškia, kad galime dabar keliauti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra Europos parlamento ir tarybos e, reglamento e, dėl Europos statistikos programos dalinio keitimo ją pratesant 18-20 metams. Norime e, skaičių ir faktų ir suteiksiu žodį dabar pranešėjai Marijai Arenai. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, būtina susėti statistinius rodiklius su tomis priemonėmis, kurias turi Europo, Europos Sąjunga strategijoje Europo 2020. Tai yra svarbu, tai būtina pabrėžti. Tai yra pozityvus klausimas, kaip būtų galima integruoti neligybės, e, e, skur, skurdo, materialinio nepritekliaus duomenys, įtraukti į, prie, šalia duomenų apie e, energetiką ir ekonomiką. Reikėtų išplėsti rodiklių skaičių, taip pat įtraukti rodiklius apie migraciją ir apie migrantų statusą e, ekonomikos rytyje, kai yra atskirtis ir taip pat, e, kad būtų galima stebėti tų migrantų judėjimo ES viduje. Reikėtų priemonių, kurios būtų labiau pritaikytos politikai, kuri būtų vykdoma socialiniu lygiu. Žinoma, galima pateikti ir tam tikros kritikos. Pirma kritinė pastaba, kurią noriu pateikti, šiame pasiūlyme mes matome, jog yra eksternalizavimas tų veiksmų, kurie yra subrangai taikoma. Kalbant apie Europos statistikos sistemą, Mes negalime pernelik išorę nukreipti e, tų klausimų susijusių su statistika. Tam reikia skirti pakankamai dėmesio. Taip pat kritika dėl socialinės politikos e, įvertinimo. Manau, kad socialinė policija yra investicija. Tai nekarta buvo pasakyta. Ir socialinę politiką mes e, turime vertinti kaip investicijas atnesantį dalyką, o ne kaip didinantį sąnaudas dalyką. Taip pat yra pasiūlymų gerinti. Pirmasis pasiūlymas - įtraukti statistinius duomenius apie darbo vietos kokybę, kokybę susijusią su darbo sąlygomis, atlyginimu, darbo laiku, socialinė apsauga suteikiama darbuotojams, taip pat rodikliai susiję su kokybė dėl skurdo situacijos ypač kalbant apie vaikų skurdą, Nes vaikų skurdas tarsi sukūrė ciklą tam tikrą skurdą ir sukūrė tam tikrą skurstančių socialinę klasę. E, analizė turi labai išsami būti ir reikia įvertinti įvairius politinius pasirinkimus, kurios, kurie yra daromi Europoje. Taip pat reikėtų stiprinti Mm, Europos statistinės sistemos vaidmenį, patiekiant statistinius duomenis, būtina atlikti analizę dėl perspektyvos tų duomenų ir poveikio darbo rinkai. Pritarėme, kad globalizacija neturi vien pozityvų po, poveikių, yra ir negatyvių, ir kai kalbam apie globalizaciją, yra ir neigiamų poveikių, yra asmenų, kurie nuo to nukenčia ir reikėtų įtraukti tuos, kurie atsidūrė nepalankioje padėtėje dėl globalizacijos poveikio. Čia, čia reikėtų kalbėti ir apie laisvos prekybos sutartis. Toliau ekonomikos saugimas turėtų remtis ir kitais kriterijais, ne vien pa, e, BVP augimu. Ir reikėtų taip pat įvertinti smurto reiškinius, kai yra smurtas e, lyties pagrindų vykdomas, smurtas prieš moteris 1,5 BVP pasaulinio. Euh, būtų, su, būtų sukurta papildomai, jeigu būtų kovojama su smurtu prieš moteris. Tai turi, žinoma, ekonominį poveikį. Taigi keletą e, dalykų pozityvių išsakiau, bet ir kritikos, tuos dalykus, kuriuos reikėtų gerinti. Dėkuoju. Ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Fontanje. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti pirmininkę, vicepirmininkus kitus e, su išrinkimu pritant plojimais. E, Norėčiau taip pat e, pasakyti, kad aš frakcijos vardu esu pasirengusi su e, nuomonės referente mm, ir su kitais šešėlės panešiais ir dėkoju nuomonės referentai už e, tekstą. Europos statistikos e, sistemos patesimas, reglamento patesimas iki 20 metų yra svarbus dalykas ir mes turime taip pat e, taikyti kitus nuseklius veiksmus ir siekti ištaisyti padėtį, pavyzdžiui, kai kur trūksta informacijos ir mes turime atsižvelgti į 10 politinių e, komisijos prioritetų pagal Europos semestrą. Porą pakeitimų pasiūlėme pavyzdžiui, e, stabilumo ir augimo paktas ir statistiniai duomenys mums atrodo, kad e, pirminis tekstas yra mm, geras. Pateikėme ketvirtą, penktą pakeitimus dėl to, bet dėl kitų dalykų galime turbūt susitarsi. Mūsų pasiūlymai frakcijos vardu yra susijęs su komisijos pasiūlymai, pavyzdžiui, dėl statistinių duomenų pagal e, lytį mums tai padėtų keliauti, kovoti su neligybė e, tarp lyčių skirtingų. Antras dalykas - statistika susijusi su jaunimo garantija ir jaunimo iniciatyva. Reikia labai uh, aiškiai e, apibrėžti, kokie yra pateikti pasiūlymai. Reikia aiškių duomenų statistinių apie pasiūlymų tipus. Dėl tokiu būdu mes galėsime geriau dirbti. Toliau statistiniai duomenys dėl e, socialinės įtraukti lyties. Tai yra pažeidžiami asmenys, asmenys su negale, tautinės mažumos, pirmiausia, Romų bendruomenė. Reikia tokių duomenų, nes tai leistų mums įgyvendinti politinės priemonės, kurios būtų labiau pritaikytos prie individualių, individualių poreikių ir sėkmės procentas būtų didesnis. Taip pat reikėtų pagerinti e, kai kurias kitas sėtis, būtent reikia teritorinę realybę įtraukti į statistinius duomenys. Reikia taip pat patikimų, kokybiškų statistinių duomenų dėl socialinių aplinkos e, elementų. Ir ne, turime tokių duomenų jau dabar, bet dažnai neatsižvelgiama į teritorinį elementą. O tai yra labai svarbus e, vaidmenys plėtojant socialinę ir aplinkos apsaugos e, politiką. Ir manau, kad galima pagerinti padėtį šioje srityje. Ir Ir dar du pastebėjimai galiausiai, kuriuos reikėtų atsižvelgti, e, tai yra demografiniai e, pokyčiai ir gyventojų senėjimas tai yra labai svarbus elementai e, socialiniam vystimusi užtikrinti Ir žinome, kad, e, pavyzdžiui, dažn, e, daugelį kaimo vietovių teritorijų e, mažai gyventojų, skaitant mano atstovavimą teritoriją, ir mes turime turėti duomenų apie tai. Ačiū, ponė Trebesijus. Ačiū, pirinkė, aš kalbu Ana Gerika kolegės vardu. Mūsų frakcija pritarė pastagoms, kad būtų geresnė, geresnė politika, kuriama grindžiama įrodymais. Ypač tai svarbu tokiuose politikos rytise kaip užimtumas. Ten analitinė vertė turėtų būti grindžiama patikimais duomenimis. Ir atsakomybė turėtų tekti, didelė atsakomybė dalis turėtų tekti patikimiems statistiniams duomenims. Tačiau šešėlinis pranešėjas šiek tiek abejoja dėl pasiūlytų pakeitimų. Nesileisiu per nelik konkrečias detalės, kuriant socialinius rodiklius – Pavyzdžiui, kai kalbama apie ekonominės e, krizės poveikį kiekvienai e, valstybei nariai, apie CO2 nutiekėm ir mes norėtėm gana minimalau, minimalistinio požiūrio komisijos tekste, o specifines e, techninės detalės palikti statistikos specialistams ir techniniams ekspertams. Ačiū. Thank you, uh, Ačiū. Pun ponas Kaldės, Aldės frakcijos vardu. Ačiū, pirinkė. Aš kalbėsiu prancūzų kalbą. Gerdamas pranešėją, kalbėsiu prancūzų kalba. Niekas nesiginčia, jog būtina užtikrinti statistiką, statistinius duomenis, kurie būtų patikimi ir gausus, išsamus duomenis, kad būtų galima tinkamai vykdyti darbą, kad būtų galima užtikrinti laisvesnę, labiau klestinčią ES visuomenę per darbo vietų kūrimą ir užimtumo užtikrinimą. Taip pat ir subsidarumas svarbu. Mhm bet ne, tuo, į tai dabar nesileisiu. Taigi mums viso to reikia. Europos statistika iki šiol e, turėjo pakankamai e, gerą prestižą tiek ir taptautinių lingių, bet yra į, į, siūloma dar labiau pagerinti tą e, statistinę sistemą Europoje. Tai, ką sakė madam ponia Rina, aš pritariu, taip pat pritariu iš esmės ir didžiai komisijos teksto daliai. Mes turime tenkinti darbuotojų poreikius ir turiu pasakyti, kad e, pagrindinėme susitarime, susitarimuose mes turime laikytis e, tam tikrų konkrečių aspektų. Pavyzdžiui, EBPO standartai šiuo atveju yra labai svarbus ir aš praėjusiais metais apie tai esu kalbėjęs. Socialinės investicijos neturi poveikio sąnaudos. Galbūt sąnaudos padidėtų, jeigu kalbame apie minimalų, minimalias įplaukas, minimalų atlyginimą. Mes turime užtikrinti visuomenės solidarumą. Siekiant susirimo šios diskusijos bus labai įdomus. Aš manau, kad socialiniai reikalai ir užimtumas, be to, ką jau sakė panam, ponia Rena, mums reikia mm, kuo išsamesnės ir patikėmesnės statistikos dėl darbo rinkos, dėl uh, užimtumo, dėl naujų darbo formų, naujų darbo sutarčių, taip pat skurdo mažinimo. Ir dar vienas dalykas, ir tai noriu pabrėžti, nes tai yra ir socialinis, ir ekonominis klausimas, reikia mums statistikos apie neligybės evoliuciją, ekonominės e, neligybės, nevienodumo, ne vien čia apie teritorinius dalykus kalbu, bet ir apie ekonominę neligybę, ekonominį ekonominės padėties nevienodumą. Pavyzdžiui, ir aš dabar jau perinu prie prakeitimų. Kai kalbam apie turtingiausią visuomenės dalį, tie statistiniai duomenys teikia daug informacijos yra naudingi. Ir aš pateiksiu pakeitimus konstruktyvaus pavyzdžio šią prasme. Yra ir kitų statistinių duomenių, kurį, kuriuos reikėtų dar apgalvoti. 1,5 BVP pasaulinio yra e, vertinami kaip, kaip tie pinigai, kurie prarandami dėl būtinio smurto, smurto prieš moteris. Nežinau, kaip tai apskaičiuota, juk nėra vienoda padėtis pasaulyje, skiriasi, tarkim, Europoje ir kitose pasaulio šalise. Pavyzdžiui, e, nusikalstamas gali ir pozityvų, ir negatyvų poveikį turėti. Kalbame apie moralinės problemas. Bet iš tiesų šis požiūris yra įdomus. Mes, žinoma, kalbėsime ir diskutuosime iš esmės apie turinį, bet aš pritariu tom pagrindiniam fundamentaliom idėjom, Reikėtų dėti pastangą šalinant neligybę. Ir aš e, tikiu, kad mes puikiai bendradarbiausime. Aš tikiu, e, tikiu savo kolegų indėlių. Dėkuoju. Thank you. Then I'll go to the Greens. Ačiū. E, dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponė Ždanoka. Ačiū, pirmininkė ir aš noriu pasveikinti Jūs e, su išrinkimu. Taip pat sveikinu ir vicepirmininkus. Dėl šio pranešimo mes, kaip ir daugelis kitų kolegų, manome, kad e, gera statistika yra ES politikos pagrindas statistika mums padeda sutelkti dėmesį į opes ir aktualias svarbiausias problemas. Ir pranešimas dėl pamatinio e, reglamento dėl socialinės statistikos, e, kurį rengia mano kolega ponas Šerič ir kuris bus pristatytas šiandien po pietų, kaip tik yra irgi geras pavyzdys. Bet dabar mes kalbame apie bendruosius klausimus, bendrąją statistiką statistiką. Man atrodo, kad ponia Marija Arena parengė gerą nuomonę, gerą pasiūlymą. Taip pat yra ir įdomių pakeitimų. Dėkoju už juos. Labai džiaugiamės, kad daug dėmesio skiriate kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi. Apie tai kalbama pirmame pakeitime. Taip pat labai geras e, pasiūlymas e, yra išplėsti konkurencingumo apibriežti. Dėkojame Jums ir už pasiūlymus dėl aplinkos saugos, skaitant ir aplinkos sauginį pėtsaką. Apie tai kalbama 12 ir 13 pakeitime. O dėl kitų pasiūlymų Mes teiksime savo pakeitimus. Ypač trečiame pakeitime, 111 punkto antroje pastraipoje, jūs siūlote kai ką keisti kalbate apie išsamesnį informaciją apie įvairias užimtumo formas, ne tik darbą visų etatų ir ne visų etatų, e, norite statistikos ir apie nuotolinį darbą ir kitas užimtumo formas. Norite, kad būtų renkama ir nagrinėjama tokia statistika. Buvo šiek tiek diskusijų apie dešimtą pakeitimą kuriame kalbama apie ekonominės krizės poveikį piliečiams. Mes manome, kad čia daugiau reikėtų kalbėti apie taupimo priemonių poveikį. Žinau, kad kai kurioms frakcijoms nepatinka tai, bet mes norime apie tai kalbėti. Ir galiausiai norėtume šiek tiek patikslinti tekstą 15 pakeitime e, tai susijęs su migracija. Mums skubiai reikia statistikos apie ypatingas migracijos formas, tai yra apie ES piliečių judėjimą per sienas. Taip pat noriu pasakyti, kad peticijų komitete aš rengiu pranešimą apie kliūtis trukdančias laisvam judėjimui vidaus rinkoje. Remiuosi įvairiomis peticijomis, kurios patiktos šią temą ir e, raginu komisiją e, rinkti statistiką apie piliečius, kurie naudojasi socialinių teisių perkeliamumu. Taigi tokie svarbiausi dalykai mums rūpi ir tokius pasiūlymus mes teikiame dėl šio reglamento. Ačiū. Ačiū, ponas Marta. Ačiū, pirmininkė. E, stat Europos statistikos programos pratesimas e, atrodo pagristas, nors, kaip puikiai žinome, e, statistikos duomenys gali pasitarnauti eurokratams, kad jie pristatytų klestinčios Europos viziją. Tačiau jeigu e, statistika būtų renkama teisingiau, ji galėtų parodyti, kokia neveiksminga yra Europos politika ir koks yra jos neigiamas poveikis mūsų piliečių gyvenimui. E, komisijos pasiūlymas ir parengtas pranešimas keletą problemų. Visų pirma, šios programos pratesimas darys poveikį ES biudžetui. E, čia kalbame apie 18 milijonų, 18 milijonų eurų, kurios būtų galima, 218 milijonų eurų, kurios būtų galima panaudoti kitur. E, komisija nori naudotis statistiką, kad įtvirtintų e, e, Europos pinigų ekonominę sąjungą, nors tai yra vienas, viena didžiausių Europos nesėkmių e, ir yra siekiama išsaugoti Europos sąjungos prerogatyvą užsienio politikos rytyje. Vis dėlto mes e, remiame iniciatyvą didinti Europos statistikos rodiklių skaičių. Jie galėtų parodyti, kaip Europos socialinė politika nepadeda spręsti problemų ir nepadeda įveikti iššūkių, kurie kyla valstybėms narėms po ekonomikos krizės ir dėl globalizacijos ideologijos, kuri yra propaguojama ES nuo pat jos įkūrimo. Ir galiausiai E, baigdamas pasakysiu, kad mes nepritarėme e, imigraciją remiančiam požiūriui, kurį propaguoja ponia Arena. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Arenai, pranešėjai vieną minutę, nors bu, ir buvo pastabų taip pat ir komisijai, klausimų komisijai, bet mes turime laikytis tvarkaraščio, taigi ponė Arena. Ačiū. Na, noriu tiesiog padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų pasiūlymus, kurie man atrodo įdomus. Daugumos kalbėjusių kolegų pasiūlymai atrodo įdomus ir mes konstruktyviai bendradarbiausime, kad patobulintume tai, ką siūlo komisija, kad pagerintume statistikos rodiklius. Manau, kad sugebėsime dirbti e, drauge, kad geriau suprastume situaciją ir galėtume gyveninti geresnę politiką. Ačiū. That... Dėkuoju. Man atrodo, kad Jean Lambert, kuri atsakinga už kitą darbo tvarkės klausimą, kol kas nėra atvykusi. Tai reiškia, kad galiu suteikti žodį komisijai vis tik tai. Ponas Severė, atrodo atvykęs, pas mus yra prašom. O kaip tik atvyko pranešė, bet porą minučių jums skiriu. Dėkoju, pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau padėkoti jums ir nuomonės referentai. Ačiū, kad suteikėte žodį. Noriu pirmininkė pasveikinti jūs. Jūs išrinko, išrinkta, ką tik tai perinkta į savo pareigas būsės ir sveikinu kitus vicepirmininkus. pirmininkus e, Dėkuoju už pastabas ir juos atsižvelgime. Atsižvelgsime, o dabar keletas svarbiausių pastebėjimų. Pone Trebės, jūs kalbėjo apie požiūrį, apie pagrindų reglamentą, kurį remime socialinės statistikos kontekste. Jūs e, apie tai kalbėsite šiandieną po pietų dar. Mes bandome, kaip galima atviresni ir lankstesni būti E, bendraujame su statistikos ekspertais, kurie e, stebi, e, kaip yra teikiama informacija apie komisijos politikos priemonės. Toliau dėl eksternalizavimo siekiama, kaip galima, geriau pasinaudoti duomenimis iš administracinių šaltinių ir e, didžiuosius duomenis. Reikia geriau subalansuoti naudojimą apžvalgų apie, pavyzdžiui, darbo e, jėgą ir kitus turimus duomenis. Taigi eksternalizavimas turėtų būti mm, naudojamas e, siekiant veiksmingesnių duomenų rinkimo būdų. Yra kitų aktualių taip pat klausimų, pavyzdžiui, labai svarbus migracijos klausimas, yra daug dalykų e, suplanuota, daug kas vyksta, siekiant lengviau gyventinti Europos e, migracijos darbo atvarkį ir mes e, sieksime pasiremti ir egzistuojančiamis priemonėmis. Taip pat e, vertiname galimbės dėl naujų duomenų rinkimo, remės klasikinės demografijos duomenimis ir kitais, kad atspindėtume migracijos E, tendencijas, taip pat švietimą migrantų ir panašius elementus sieksime įtraukti. Mes e, dėl globalizacijos atsižvelgsime taip pat į jūsų pastabas, tai labai aktualus klausimas, socialinio ekonominio globalizacijos poveikio vertinimas remiantis statistiniais duomenimis, yra Eurostato ir Europos statistikos sistemos vienas iš svarbiausių uždavinių ir prioritetų. Pavyzdžiui, e, daugia nacionalių bendrovių veikla, veiklos perkelimas, ieško, sieksime surinkti tokius duomenys, taip pat įgūdžių, galimybės patekti į darbo rinką, socialinės apsaugos išlaidų duomenys bus e, jų rinkimas bus pagerintas, atsižvelgiant į komisijos pasiūlymą E, taip pat gerinsime socialinės statistikos duomenų rinkimą dėl užimtumo. Užimtumas jums kaip komitetų yra labai svarbus ir mes žiūrime į pateiktus pasiūlymus. E, dauguma iš jūsų pasiūlymų yra tikrai priimtini, galbūt reikia kai ką pakoreguoti, bet e, galvojant apie dabartinės turimės e, sistemas, kai kurie pasiūlymai yra tikrai nesunkus įgyvendinti, galbūt kai, ką, e, kai kam reiks daugiau laiko. Tai tiek, gerbiam pirmininkė, ir apsiribosiu tuo, ką pasakiau. Ačiū. Dėkuoju, galima pateikti pakeitimus iki sausio 30 dienos 12 valandos komitete tvirtinsime nuomonę kovo 22 dieną, o balsavimas pagrindinėme komitete vyks kovo 27-ąją. Dabar galime dirbti toliau. Kitas klausimas. Dvyliktasis trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygos. Suteiksiu žodį pranešiai poniai Lambert. Dėkoju, pirmininkė. Kaip tikriausiai jūs žinote, šį klausimą, e, pagrindinis e, komitetas, kuris susimaščio klausimų yra lybė, kai kur mes bendrai primsime sprendimus, kai kur mes, e, už kai ką būsime mes atsakingi, taigi sudėtingas darbas. Ir e, datos e, buvo nustatytos prieš gaunant lybę pasiūlymą. Jūs matote mano nuomonę ir tikriausiai pastebėjote, kad yra tam tikrų probleminių sričių yra dėl jų įtampos, bet e, taip atsirado nespecialiai. Ir mes e, kaip komitetas galėtume pasigilinti per diskusijas į tuos dalykus ir pagalvoti, ar mes galėtume rasti išeitį. Ir pagalvoti apie pakeitimus ir kaip dirbti toliau. Bendras tikslas yra pratesti taip vadinamą mėlynosios kortelės sistemą, e, aukšto lygio įgūdžių reikalaujančiam darbui. Ir valstybės narės dabar gali e, galbūt naudoti mėlynąją kortelę arba nacionalinės sistemas galės naudoti. Pasiūlymo tikslas e, dėl apriepties, e, tai yra lybės klausimas, ne mūsų E, dėl statuso darbuotojų vėlgi pagrindinės diskusijos vyks e, Libės komitete ir žinau, kad e, pranešė siekia praplėsti apriepti. Bet kai kurie klausimai yra tiesiogiai susijęs su mūsų komitetu. Mes, e, reikia pasidėti, žiūrime į e, aukštų įgūdžių reikalaujantį darbą, ne tik patyrusius darbuotojus ir e, reikia galvoti apie kvalifikacijas ir apie tai, e, kokio stažo reikia, kad būtų laikomas darbuotojas labai patyręs, kai kas sako penkeri metai, kai kas siūlo dviejus, e, kai kuriuose šalyse dvieji metai, atrodo, kad vis tik tai ilgesnis laikotarpis bus pasirinktas, bet, pasirinktas, bet tai yra klausimas, kurį mums reikia aptarti. Praeitą kartą, kai kalbėjom apie mėlynąją kortelę, E, kai parlamentas nedalyvavo sprendimo prieimimo procese, e, jis teikė tik savo nuomonę. Ir mums kilo klausimas dėl kvalifikuoto ar labai kvalifikuoto darbo. E, nes kalbame žmonės, kurie turi tam tikrų įgūdžių, patirties ir tie elementai yra labai svarbus, nes iš kvalifikacijos vien popieriuje apibūdintos nesuteikia pakankamai informacijos. Taip pat reikia uh, galvoti, ką daryti su labai talentingais žmonėmis. E, kvalifikacijos nebūtinai parodo tą. Ir šeštojoje konstatuojamoje dalyje ir e, straips, antrojo straipsnio pirmos, e, gadali, pirmoje gadalyje apie tai kalbu. Ir taip pat reikia numatyti žemiausią uždarbio ribą pagal tą kategoriją atvykstantiems darbuotojams ir reikia e, pagalvoti, kaip apibriežti tai e, pusantro karto vidurkio nacionalinio atlygio. Komisija siūlo 1,4 e, procentus ir reikia pakalbėti apie tai. E, dabar e, dabartinės leisnė riba, mums sakoma, yra pernelyg aukšta e, dėl daugelio profesijų, daugeliu valstybių narių ir dėl to, kai kurios valstybės narės pasirenka nenaudoti milinosios kortelės. Kai kas galbūt pasižiūrės, kaip viskas veiks ir paskui įvesta sistema. Taigi reikia galvoti apie atlygio žemiausią ribą ir taip pat galvoti apie lankstumą ir galimas išlygas. Pavyzdžiui, ką tik įgyjusiems kvalifikaciją darbuotojams arba e, sėti išlygą su vidutiniu atlyginimu. E, kai kurios valstybės narės, e, pavyzdžiui, taiko tam tikras sistemas, e, tik pradėjo dirbti mokytojai, e, uždirba m, mm, nedaug karjeros pradžioje. E, Kitas dalykas e, – žemiausia atlygio riba ir ką daryti su išlygomis. E, etuk e, pavyzdžiais pasirėmiau čia. Ir kitas klausimas, koks yra tikslas tos slengsnės ribos, ar tai yra susijęs su kvalifikacija ir dėl to, kad mes nenorime, kad uh, aukšt aukštos kvalifikacijos ir patyriems darbuotojams nenorime, kad būtų mokami pernykščiami atlyginimai, reikia sutarti su socialiniais, pavyzdžiui, partneriais dėl to, ar e, tos lengsnės ribos e, turėtų būti taikomos dėlėms įmonėms ar MVI, ar valstybės narės lengsnės ribas taiko tam, kad neįsileistų žmonių užuot priėmusios juos. E, gali būti, kad kai kuriuose valstybės narėse taip ir yra. Mano pasiūlymas yra atsisakyti tos žemiausios atlygio ribos ir kalbėti apie atlyginimą, kuris būtų mokamas darbuotojui dirbančiam tame pačiame sektorėje, toje pačioje valstybėje narėje. Pranešės lybė pasirinko leisti valstybėms narėms ar taikyti žemiausio atlyginimo ribą ir jeigu įvedamas tas kriterijus, tai bus taikomas tam tikros sąlygos. Ir bus įdomu išklausyti kolegų, ką jie galvoja apie tai. Viena iš e, svarbiausių sričių, kuri kelia mums susirūpimą, yra teisės galiojančios tiems žmonėms, kurie e, dirba pagal Milnosios kortelės sistemą. E, ar jie turi teisės kreiptis dėl darbo kitoje valstybė narėje, neprivalėdami išvykti iš es, teisė į šeimų susijungimą, teisė partnerių dirbti, bet tai yra libe pirmiausia klausimas mums, kas aktualu. E, teisės susijusios su darbo vieta ir egzistuojantis teisės aktai, kurie numato tam tikras garantijas, taigi didelių pokyčių su šio pasiūlymu nėra. Klausimai dėl socialinės apsaugos. 8304 e, 88304, ši direktyva jau apibrėžia tam tikras teisės, taip pat e, klausimai dėl galimybių mokytis ir lavintis. Kai kurios valstybės narės e, galbūt sieks tai apriboti ir finansinę paramą apriboti. E, motivuodamas tuo, kad švietimas mokymas nesusijęs su darbu. Simtas straipsnis netnaujinimas, at, atsisakymas atnaujinti mėlyną kortelę. Aš pateikiau keletą uh, pakeitimų kartais darbdavys e, nesilaiko teisės aktų ir Dėl to e, darbuotojas neturėtų prasti galimybės e, atnaujinti mėlynąją kortelę. Septintas straipsnis tai yra, kaip aš minėjau. Kitos sritys yra naujos pasiūlyme. Pavyzdžiui, atvykstantis asmo gali papildomai savarankiškai dirbti, uh, Žinau, kad suinteresuoti subjektai neturi vieningos nuomonės dėl to ir tai yra 13 straipsnio antra dalis, aš pasiūliau tam tikras sąlygas, papildoma savarankiška darbinė veikla turėtų būti laikoma nepagrindinė veikla. Toliau 15 straipsnis vienodų sąlygų taikymas. Yra ir kitų sričių, e, kurias reikėtų aptarti, jeigu ypač bus e, pateikti pakeitimai. Mes turime e, apibriežti sitis, kur mums tenka išskirtinė kompetencija ar kuriuose mes kartu su Libe dirbame. E, vakar komisijos narys Avramopolios Libe komitete e, sakė, kad jis norės pasikalbėti su abiejų komiteto atstovais dėl šio pasiūlymačių. Not... Dėkuoju. Jau šiek tiek vėluojame, nebekontroliuojame laiko, bet šis klausimas yra labai įdomus mūsų darbo atvarkėje. Aš tikiuosi, kad laikysitės skirto dviejų minučių termino kiekvienam šešėliniam pranešėjui. Pone Šojdarova, žodis Jums prašau. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Pokusím se dodržet čas, nicméně musím říci, že návrh směrnice i stanovisko. Stengsiuosi laikytis nurodyto laiko. Turiu pasakyti, kad ši nuomonė yra gana sudėtinga, bet taip pat tai, tuo pačiu jinai yra ir svarbi. Pasistengsiu atkreipti dėmesį taip, kaip mes galime pagerinti komisijos pasiūlymą ir kaip galime, galime pagerinti komiteto poziciją. Jūs bandote suderinti, harmonizuoti mėlynosios kortelės sistemą, komisija bando tai daryti ir tam yra pagristų priežasčių. Pasiūlymai, kurias patiekė komisija, yra skirti supaprastinti e, situaciją tiek darbuotojui, tiek darbdaviui. Mes norime pritarti šioms supaprastinimo pastangoms. Taip pat pritarėme ir didesniam lankstumui. Pavyzdžiui, kalbama minimalų atlyginimą Taip pat įtarėme e, siūlomiems skaičiams, pritarėm pranešėjai jos pateiktiems pasiūlymams. Manau, kad reikia nustatyti minimalią ribą, aš tam pritariu. Toliau klausimas, tas pats atlyginimas už tą patį darbą toje pačioje darbo vietoje. Manau, turime tam pritarti valstybės narės turi viešai skelbti tą informaciją, tos duomenys, kad būtų aišku, kiek žmonių ir kiek jiems yra mokama už kokį darbą. Tai būtų tam tikras darbo rinkos išbandymas. Aš siūlyčiau, kad valstybės narės turėtų galimybę nustatyti savo skaičius. Tiems asmenims, kurie atvyksta iš trečiųjų šalių, taip kaip yra dabartinėme reglamente, bet aš nepritariu kad reikalavimai dėl kvalifikacijos būtų sumažinti. Pavyzdžiui, kad būtų leidžiama darbuotojams pradėti darbą dar nepabaigus mokslų. Kai gaunamas atlygis natūra už darbą, nežinau, ar tokio pobūdžio dalyką reikėtų iš viso panaikinti. Tiesiog turim pasistengti, kad žmonės būtų vienodai traktuojami skirtingose valstybėse narėse nes ne visi žmonės turi galimybę įgauti darbo patirties arba gauti tinkamą apmokymą. Galimybės skiriasi tarp valstybių narių. Dėl to aš nepritarčiau šiam, šiam pasiūlymui. Noriu padėkoti pranešėjai už jos darbą, daugybę pozityvių dalykų matau. Uh, bet kai kuriuos pakeitimus mes teiksime dėl tų dalykų, kuriuos tik pristačiau. Principas - tas pas atlyginimas už tą patį darbą to, toje pačioje darbo vietoje. Tai geras principas, aš jam pritariu. Taip pat yra ir komandiruotų darbuotojų direktyvoje. Čia turėtų rinkos mechanizmas taip pat būti nustatytas. Esu prieš socialinį dempingą, manau, visi tam pritarėme. Taip pat manau, kad reikia nustatyti minimalų atlyginimą ir nustatyti kvalifikacinius reikalavimus darbos rinkoje. Nenorėčiau, kad tai būtų silpinama ar mažinama. Yra daug socialinio demigo elementų ir tai reikėtų išsameu apsvarstyti. Taip pat nemanau, kad savarankiškai dirbantis asmenys turi, turėtų būti traktuojamas vienodai kaip ir vietos darbuotojai. Žinoma, valstybės narės savo taisyklės nustato. Pritariu didžiai daliai pasiūlymų, pavyzdžiui, su paprasimui, bet manau, kad valstybės narės turi turėti tam tikrą lankstumą dėl to, kaip jos traktuoja trečiųjų šalių piliečius. Uh, Žodis ponui Benifai. Ačiū pirmininkė, dėkuoju pranešėjai, poniai Lambert, už nuomonės projektą, kurį šiandien mums pristatė. Iš tiesų susidaro įspūdis, kad mes nagrinėjame gana sudėtingą temą. Joje yra daug techninių aspektų ir aš esu tikras, kad čia reikės išsamesnės analizės. Ir reikės siekti kompromiso tarp politinių frakcijų. Tuo pat metu šit tema leidžia parlamentui dirbti prie priemonės, e, kuris svarbi ES lygių. Ši priemonė leidžia išsaugoti pozityvę Europos dvasę. Mirinoji kortelė atspindi e, valstybių narių praktiką ir poreikius. Tikslas yra sustiprinti, e, palengvinti mobilumą aukšto lygio įgūdžių turintiems trečiųjų šalių piliečiams. Labai svarbu kad ES darbo rinka ir ekonomika taptų konkurencingesnė, kad būtų pritraukiami talentingi asmenys iš viso pasaulio. Deja, dabar ES praranda žmogiškai kapitalą, lyginant su kitomis pasaulio dalimis, bet mes dar turime laiko, kad galėtume ištaisyti šią padėtį, priimdami reikiamus sprendimus. Turiu pasakyti, kad preliminari mūsų analizė komisijos tam tikrų pasiūlymų apskritai yra pozityvi atlyginimo riba, kvalifikacinių reikalavimų supaprastinimas, e, pagerintos taisyklės dėl mobilumo Europos Sąjungos viduje, taip pat ilgalaikio gyvenimo statusas, galimybė valstybėms narėms atlikti e, darbo rinkos analizę, visa tai yra daroma. Taip pat e, reikia išanalizuoti ir pagrindinius trikdžius. Siūloma išplėsti Milanos kortelės sistemos taikymą, įtraukiant galimybę ir tarptautinę apsaugą turintiems asmenims. Aš esu parengęs savo iniciatyvos pranešimą dėl migrantų integravimo. Ši priemonė turėtų būti labiau prieinama, lankstesnė, paprastesnė, siekiant išspręsti ES darbo rinkos uh, silpnasias vietas. Reikia pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir aukšto lygio įgūdžių turinčius migrantus. Pagrindinis probleminis elementas, kuris iškilo ankstesnėse diskusijose. Ir tai dar išlieka po to, kai mes galėjome išanalizuoti mūsų pranešėjos ir lybė pranešimą. Čia kalbama apie nacionalinių sistemų bendrą egzistavimą šalia europinės sistemos atlyginimo ribos yra kvestionuojamos, bet taip pat daroma nuoroda į specialią kiekvienų valstybių, valstybių narių padėtį, kai e, atlyginimas yra nustatomas per kolektyvinę sudartis. Reikėtų kalbėti apie atlyginimus, palyginimus atlyginimus, kurie būtų nustatomi palyginamosiose sąlygose esantiems darbuotojams. Reikėtų kalbėti su socialiniais darbuotojais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, nes tai labai delikatus, subtilus klausimas. Būtų rekomenduotina galbūt kalbėti apie privalomą atlyginimo ribos nustatymą ir taip pat reikėtų pagalvoti kolektyvinių susitarimų svarbą. Turime, baigdamas noriu pasakysiu, turiu pasakyti, kad mes negalime atverti durų socialinio dempingo e, praktikai. Baigiant noriu pasakyti, jog svarbu užtikrinti sąsają su kitomis ES priemonėmis, kurios šiuo metu atnaujintamos, pavyzdžiui, teisinė kvalifikacijų sistema, naujos taisyklės dėl registravimo, dėl įgūdžių uh, nustatymo ir darbo sąlygų direktyva. Reikia gerinti darbo rinką, darbuotojų gyvenimo kokybės gerinimą, ir reikia stiprinti tos dalykus, kur leidžia, leidžia to pasiekti. Tokia pagrindinė kryptis. Ačiū. Dabar jau visi kalbėjote po, abu, e, abu šešlėjim prašiniai kalbėjo po dvi minutės ir aš tikiuosi, kad ponas Šuster galės pasisakyti. Jums skirsime pakankamai laiko, nes iki šiol pasisakysieji kalbėjo labai entuziastingai kalbėdami apie pabėgėlių krizę, taigi šiek tiek vėluojame. Dabar žodis poniai Trebesis, keturios minutės. Frau Vorsitzende, ich werde mich auch einigermaßen kurz fassen. Ačiū, pirmininkė. Na, pasistengsiu kalbėti trumpai. Visų pirma, noriu padėkoti pranešiai už nuomonę. Tikėjomės, kad Europos institucijos pripažins, jog darbuotojų, darbuotojai iš trečiųjų šalių ateityje į Europą galės atvykti tik, jeigu turės atitinkamą kvalifikaciją. JAV 44 procentai imigrantų turi universitetinį išsilavinimą, o ES, pagal ES melinosios kortos sistemą nėra reikalaujama turėti uh, kažkokių kvalifikacijų. Aš manau, kad reikėtų mėlynosios kortelės sistemoje paskelbti skaidresnį, skaidresnį kriterijų sąrašą imigrantams. Jie turi atvykti turėdami išsilavinimą, patirties, kalbinių žinių ir taip pat būti susipažinę su pagrindiniais mūsų teisinės valstybės principais. Turime siekti, kad būtų nustatytos visoje, visoje Europos Sąjungoje galiojančios taisyklės, kad dėl jų nespręstų viena valstybė narė arba kad valstybės narės nepriimtų tik savo kaimynų. Yra įvairių priemonių, kaip būtų galima organizuoti šią sistemą tarptautiniu lygiu. Žinoma, e, valstybėms narėms turi būti palikta galimybė ir pasitelkti antrinę teisę, e, prisitaikyti, tačiau turi būti nustatytas minimalaus išsilavinimo reikalavimas pagal mėlynosios kortelės sistemą, kad visoje ES konkurencija vyktų vienodais pagrindais. Ačiū. Sorry. Uh... Dabar ponia Tum. Ačiū, pirmininkė, ir aš e, pasistengsiu kalbėti trumpai, maždaug minutę. Labai pritariu tam, ką sakė pranešėja, bet e, noriu pateikti ir keletą pastabų. Komisija siūlo keletą teigiamų pakeitimų. Visų pirma, prieimimo sąlygos yra patobulintos ir supaprastintos. Tai reiškia, kad e, galime tikėtis tam tikro darbo užmokesčio melinosios kortelės kurietojams. E, taip pat yra sudaromos vienodos sąlygos, taigi mes teigiamai vertiname šios pakeitimus, tačiau vis dėlto vis tiek norima turėti 28 E, mėlynosios kortelės sistemas e, visose valstybėse narėse. Mėlynoji kortelė turėtų sudaryti palankesnės sąlygas teisėtai atvykti į ES. Tai turėtų būti kažkas panašaus į JAV žalėjo kortelę. Ir aš labai tikiuosi, kad komisijos pasiūlymas bus atitinkamai pakoreguotas ir atitik šį tikslą. E, komisija ketina padaryti mėlynosios kortelės sistemą prieinamą platesniam žmonių ratui, pavyzdžiui, šeimos nariams. Mūsų nuomonė vis dėlto direktyva dar numato per daug apribojimų. Mūsų nuomonė naujoji direktyva turi būti skirta visiems darbuotojams, ne tik kvalifikuotiems darbuotojams, jeigu darbuotojai atitinka tam tikrus objektyvius kriterijus. O apribojimai turi būti nustatyti tik atsižvelgiant į objektyvius darbo rinkos poreikius. E, pagal dabartinį pasiūlymą mėlynosios kortelės sistema nebus e, prieinama net ir kvalifikuotiems e, darbuotojams, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Mūsų nuomonė tai yra klaida. Ir nežinau, ar yra numatytos pakankamos nuostatos. Kai kuriuose valstybėse narėse gali būti sudarytos kliūtis įeiti į darbo rinką. E, pavyzdžiui, gali būti nustatyti nepagristi profesiniai ir kalbiniai reikalavimai. Aš nežinau, kaip tai dėrės su laisvo darbuotojų judėjimu. Gali atsirasti diskriminacija dėl kalbos ir panašiai. Thank you. Uh, is someone representing? Ačiū. Ar yra GUE frakcijos atstovų? Ne. Uh, Tada Laura Agija. Žodis Laurai Agijai. Ačiū pirmininkė. Dėkoju poniai Lamberts. Pasiūlymas, kurį pateikė komisija praėjusiu metu birželio mėnesį, yra viena iš iniciatyvų, kurių imasi Europos Sąjunga, galvodama apie bendrą migracijos valdymo politiką. Taip, judumas e, trečiųjų šalių piliečių, kvalifikuotų piliečių judumas, e, atvykimo sąlygų suvienodinimas. E, siekiant patenkinti darbuotojų poreikį, e, yra geri tikslai, tačiau e, manau, kad nustatytos sąlygos yra per daug ribojančios yra numatytos tam tikros lengvatos judumui, tačiau e, galutinis rezultatas yra per daug fragmentuotas, yra keliama per daug reikalavimų darbdaviams ir darbuotojams. Iš tikrųjų, yra išduodama labai mažai leidimų e, kvalifikuotiems darbuotojams atvykti į ES. Tačiau blogiausias dalykas yra e, tas, kuris išriškėjo kai kuriuose Italijos teismo sprendimuose. E, tai yra nesugebėjimas įrodyti savo įgūdžių ir įrodyti, kad kvalifikacijos atitinka darbo vietai keliamus reikalavimus. Taip pat kyla ir darbo užmokesčio dempingo problema. Darbo užmokestis turi būti nemažesnis nei mm, trys minimalus darbo užmokesčiai, taip pat yra numatytos išimtis dėl sveikatos E, sąnaudų, mes turime atitinkamą Italijos e, įstatymą numeris 5371. Mano nuomonė, dabartinės taisyklės gali tik padidinti darbo užmokesčio skirtumus Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje nėra vientisumo sumo kalbant apie darbo užmokestį ir socialinės garantijas. Melinoji kortelė turėtų suteikti galimybę kvalifikuotiems darbuotojams atvykti ir dirbti ES tokiamis pačiomis sąlygomis kaip Europos piliečiai. Tačiau Europoje trūksta koordinavimo socialinės apsaugos ir darbo užmokesčio srityje. Buvo tam tikrų mėginimų skatinti judumą iš vienos valstybės narės į kitą. Yra pavyzdžiui, taisyklių susijusių su komandiruotais darbuotojais, bet jos rodo, kad skirtumai, darbo užmokesčio skirtumai, socialinės apsaugos skirtumai reiškia, kad judumas visada tampa socialiniu dempingu. Darbuotojai vyksta į tas šalis, kurios siūlo geriausias darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos sąlygas, o tai prieštarauja direktyvos principui, nes e, tais užsienio talentais turėtų, užsienio talentų naudą turėtų pajusti visa Europos Sąjunga. Taip pat kyla klausimas dėl žmonių prieimimo atskirose valstybėse narėse. Tai yra labai svarbu e, šalims, kurios susiduria su didžiausiais sunkumais, nes e, jos pradeda eksportuoti savo, e, da, savo darbuotojus. Pavyzdžiui, imkime kaip pavyzdį Graikiją, iš ten išvyko pusę milijono jaunų darbuotojų. Taigi mes turime imtis tam tikrų priemonių, kad nevyktų protų nutekėjimas iš mūsų šalių. Na, dabartinėmis sąlygomis reikia iš kitų šalių atvykstančių darbuotojų. Tačiau jeigu valstybės narės susiduria su tam tikromis krizinėmis situacijomis, turime neužmiršti, kad e, žmonės iš tokių šalių kaip Italija išvyksta e, ne dėl, ne dėl to, kad tai pasirenka, bet e, dėl to, kad neturi kito pasirinkimo. Pone Melan, ačiū. Pirmininkė, ši direktyva pakeičia ankstesnę direktyvą, kuri turėjo trūkumų. Kalbame apie teisėtą atvykimą į Europos Sąjungą. E, kvalifikuotų darbuotojų atvykimą, suteikiant jiems mėlynąją kortelę, kuri suteikia teisę gyventi ir dirbti. Mes turėtume labai, na, mes labai atidžiai klausėmės, reikia atsakyti įvairius klausimus. Visų pirma, pagrindimas. Um, mm, Vokietija, pavyzdžiui, priėmė milijoną migrantų, Prancūzija E, kur žmonės įgyja išsilavinimą, netenka tų darbuotojų, nes jie išvyksta vos įgyja išsilavinimą ir čia aš kalbu apie įvairių profesijų atstovus, naujasias technologijas, mediciną ir taip toliau. Mm, e, siekiama e, sumažinti darbo sutarčių galiojimą, galiojimo laikotarpį, darbuotojai tampa sezoniais darbuotojais, taip pat dėl darbo užmokesčio, e, atsiranda darbo užmokesčio skirtumų, atsiranda socialinis dempingas ir taip pat reikia galvoti apie kvalifikacijų laipsnį, nes e, turiu pasakyti, kad šių darbuotojų e, statusas yra aiškus, tai yra sezoniniai darbuotojai, bet klausimas, ar jie tampa nepriklausomais paslaugų teikėjais, ar e, turėsime tokią sistemą, kokią siūlo Vokietija. E, taip pat kyla klausimas, ar mes čia kalbame apie milinosios kortelės sistemą ar apie komandiruotojus darbuotojus. Taigi iš kitur atvykstantis e, E, sezoniniai darbuotojai iš tikrųjų reiškia protų nutekėjimą iš kilmės šalių. Ir manau, kad e, dėl visų šių priežasčių mes turime stengtis konstruktyviai dirbti. Mes labai atidžiai stebėsime, kai bus įgyvendinamas šis projektas, kuris nemanau, kad bus sėkmingas. Uh, Ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Lambert. Ačiū, dėkoju kolegoms. Na, norėčiau pasakyti, kad e, taikymo sritį nustato Libė komitetas, bet akivaizdu, kad e, ši direktyva netaikoma sezoniniams darbuotojams, taip pat netaikoma komandiruotėms darbuotojams. Ir norėčiau paraginti tos narius, kuriems kyla klausimų, pažiūrėti į šį pasiūlymą ir pasižiūrėti, kokia yra jo taikymos rytis. Kitas dalykas, E, darbo sutartis. Mes kalbame apie pagal sutartį darbančius, dirbančius darbuotojus, kuriems yra pateikiamas aiškus darbo pasiūlymas. Jie turi turėti darbo sutartį, kad galėtų pasinaudoti mėlynąją kortelę. Be to, e, dokumente yra tam tikrų nuostatų dėl etinio samdymo, dėl samdymo vadovaujantis etikos principais, Buvo klausimų apie tai praėjusį kartą, dabar jos vėl girčiu. Taigi reikia neužmiršti šios dimensijos. Aš manau, kad niekas šiame komitete negalėtų paneigti fakto, e, kad reikia tobulinti ir naudoti ES piliečių įgūdžius. Tačiau lygiai taip pat žinome, kad yra ir įgūdžių spragų, Jie egzistuoja įvairiose valstybėse narėse, konkrečiose srityse ir mes apie tai nekartą kalbėjome savo įvairiose pranešimuose. Taigi šis pranešimas e, yra rengiamas šalia viso kito darbo, kurį mes atliekame. Džiaugiuosi tomis pastabomis, kurias pateikė kolegos, kalbėdami apie darbo užmokesčios lengsti. Na, aš dar grįšiu prie šių klausimų, kad įsitikinčiau, jog tiksliai supratau, kas yra siūloma ir pasistengsiu, kad e, pakeitimai atspindėtų pasiūlymus. Taip pat daug kas e, sakė, kad kalbame ne apie savarankiškai dirbančius. Savarankiškas darbas gali atsirasti, jeigu žmonės pasirenka dar papildomai dirbti šalia tų sutarčių, kurias turi. Ir dėl to aš čia ir kalbu apie proporcingumą jeigu kas nors nori, e, pavyzdžiui, įsteigti nedidelį importo ar eksporto verslą arba po keletą valandų e, padirbėti didžėjumi, kaip savarankiškai dirbantis darbuotojai, man tai nėra didelė problema. Bet suprantu, kas buvo pasakyta dėl kvalifikacinių reikalavimų gali būti, kad mes teiksime komisijai pakeitimų pasiūlymų šią temą. Galiausiai pasakysiu, kad e, Libe komiteto pranešime nagrinėjama galimybė restruktūrizuoti e, sistemą. Aš pasistengsiu atsižvelgti į ten atliekamą darbą. Ir taip pat ketinu kažkurio metu susitikti ir su Libė šešėliniais pranešėjais, kad aptartume susirūpinimą keliančias rytis ir kad bent jau suprastume, ką daro vieni ir kiti. Ir dirbsiu su kolegomis, rengdama pakeitimus, kad mūsų pakeitimai būtų nuoseklus ir kad atspindėtų išreikštą susirūpinimą. Ačiū. For... Dėkoju. Pakeitimus galima pateikti iki vasario 7 dienos 12 valandos. Komitete tvirtinsime nuomonę balandžio 15 dieną, o pagrindinėme komitete vyks balsavimas gegužės 3 dieną. Dėkoju visiems. Dirbame toliau. Kitas darbo tvarkės klausimas – Europos e, bendro vartojimo ekonomikos darbo tvarkė. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Šusteriui. Dėkuoju pirmininkė. Skaitmenimas, skaitmenizacija yra vienas iš dažniausiai vartojimų šiuo metu žodžių. E, tai yra vienas iš tokių ypatingų terminų, bet labai sudėtinga yra tiksliai nustatyti, kas tai yra. Komisija savo, kad mums reikia tikslumo ir geresnio reglamentavimo. E, reikia užtikrinti, kad skaitmeninė ekonomika bus deramai mm, prižiūrima, valdoma, ji užtikrina daug e, teigiamų dalykų, didina našumą, atsiranda naujų e, produktų, veiksmingiau galima dirbti, e, vartotojų poreikius geriau įgyvendinti, įtvirtinti, taip pat verslas galės geriau dirbti, galvojant ir apie tradicinės sritis. Taigi yra daug teigiamų savybių, bet e, apmaudu pastebėti tai, kad e, reglamentavimo sritis e, darbo srities teisės aktai nesiplėtoja tokiu pat greičiu. Atsiranda įvairių platformų, internetinių platformų, ir e, reikia reglamentavimo. Pasižiūrėkime į produktus, e, kurie pardavinėjami juose. E, tai yra susiję ir su tradicinė ekonomika, tradicinė gamyba. Ne viskas yra nauja, ne viskas, kas atrodo nauja ir iš tiesų iš esmės nauja. Bet naujovės turi poveikio reglamentavimui. Mes turime užtikrinti, kad internetinė ekonomika neįgytų nederamo e, konkurencinio pranašumo ir kad neatsirastų socialinio dempingo. Turime užtikrinti, kad užkirsime tam kelią. Nuo pat pradžių reikia deramos konkurencinės politikos, reikia taikyti tas pačias e, sąlygas konkurencinis pranašumas taip gali būti, nes platformos internetinės e, leidžia greičiau dirbti mažiau biurokratinių suvaržymų, tačiau nereikia, kad e, ekonomikos skaitmenizavimas sukurtų net nesažiningą konkurencinį privalumą. Ir reikia į tai atsižvelgti reglamentuojant, reikia užtikrinti, kad neatsiras bendro pobūdžio europinių teisės aktų, kurie pakeis nacionalinius teisės aktus. Darbo rinka yra reguliuojama, reglamentuojama nacionaliniu mastu. Bet e, reikia sukurti pakankamai gerą konkurencingumui e, sistemą priemonėmis taip pat ir žinome, kad labai plati tas sritis yra daug elementų ir turime daryti skirtumą tarp platformų, kurioje vykdoma profesinė veikla ir tų, kuriuose žmonės dirba e, savanoriškai. Savanoriškos platformos neturėtų kentėti nuo penelik didelių biurokratinių reikalavimų. Reikia leisti tokiai veiklai e, plėtotis toliau. Taigi reikia daryti skirtumą tarp profesinių, neprofesinių platformų. Reglamento tikslas būtent yra toks - užtikrinti aiškę takoskirą. E, pateiktas pasiūlymas e, koncentruojasi ties komercinėmis platformomis. Reikia apie tai aiškiai kalbėti nuo pat pradžių. Reikia užtikrinti, kad net ir tradicinėje ekonomikoje e, kyla tam tikrų problemų darbas, e, pavyzdžiui, e, da, atliekamas nepriklausomai savarankiškai dirbančių žmonių ar samdum profesionalų ir reikia išlaikyti ir čia tokį skirtumą, nepriklausomai nuo to, ką kas nors gali mums sakyti. Iš teisės aktų teisės aktai turi atspindėti e, aiškius faktus, kurie leistų identifikuoti, ar žmogus dirba savarankiškai ir yra samdomas darbuotojas. Bet Jungtinėje karalystėje buvo viena byla ir e, e, dėl Uberio vairuotojo, kai teismas nusprendė, kad darbuotojas dirbęs Uberiui nėra savarankiškai dirbantis asmuo. Yra ir kitų klausimų, kuriuos reikia apibriežti. Kaip ir tradicinėje ekonomikoje. Reikia užtikrinti, kad e, sveikatos e, saugos dalykai būtų e, apibriežti kolektyvinės darybos, pensijos, darbo laikas, socialinė apsauga socialinio saugumo sistemos ir panašus elementai. E, reikia net ir skaitmenėje ekonomikoje tuos dalykus įtvirtinti. Tie principai nėra nauji. Mes e, platformą ekonomikai naujų dalykų neišrasime. Reikia užtikrinti panašumą tarp skaitmenės ir tradicinės ekonomikos ir taikyti tuos pačius principus. Tokiu būdu bus galima užtikrinti, kad neatsiras neteisingos, nesažingos konkurencijos ir kad neatsiras socialinio dempingo. Dėkoju, ponė Šusteri. EPP e, šešėlinė pranešė yra ponė Sander. Prašom. Dėkoju, gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Šusteriui, už jo pasiūlymą. Mano nuomonė, jisai mums suteikė tvirtą pagrindą dirbti toliau. Jisai reaguoja į Europos komisijos komunikatą e, klausimų, kuris turi didelį potencialą ir mes e, turime tvirtai reaguoti į šį reiškinį. Bendro vartojimo ekonomika, kaip matome, turi didžiulį potencialą ir Europa dabar gali tapti lyderę šioje srityje. Noriu pasakyti, kad daug bedarbių, jaunų žmonių, studentų, dirbančių neužtikrintomis darbo sąlygomis, gali, tie žmonės gali rasti galimybę užsidirbti uh, Ir reikia, kaip galima geriau, e, siekti suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Atsiranda tam tikro lankstumo e, dėl to, kad e, galima dirbti ne darbo vietėje, taip pat lankščios darbo valandos. Šis principas galioja. Ir mes turime taip pat ne pakenkti vystimusi tokių pradedančių veiklą platformų, kurios e, dabar vystosi savo reikalavimais. Reikia taip pat numatyti tam tikras garantijas sąlygas darbuotojams ir turėtume siekti užtikrinti pusiausvyrę tarp darbuotojų apsaugos ir E, galimybių tai ekonomikos e, formai plėtotis. Pritarėme, e, pritariu aš pranešėjo tekstui, bet norėčiau išsakyti savo nuomonę dėl kai kurių dalykų, kurie man atrodo yra labai svarbus. Pirmiausia, būtinybė užsitikrinti patikimus duomenys apie darbą, apie darbo sąlygas bendro vartojimo ekonomikoje ir valstybių narių ir ES lygmenių. Antras dalykas, kurį norėjau akcentuoti, tai yra būtina platformoms numatyti tam tikras prievolės. Mes turime įvesti tam tikrus atsakomybės reikalavimus platformus, pavyzdžiui, e, reikia, reikia pranešti apie tam tikras poslinkis ir apie paslaugas, kurias teikia tos platformos. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad labai svarbu yra skirti profesinės platformas ir neprofesinės platformas. Manau, kad pirmiausia, mes turėtume atskirti platformas, kurių um, ekonomikos modelis yra e, pelno siekimas ir kitas platformas, kurios pagrįst skirtos bendro vartojimo priemonėmis, kai dalymas ištekliais ar e, žiniomis, įgūdžiais. Aš norėčiau pateikti pakeitimų, tam, kad būtų galima dvi papildomas mintis išplėtoti. Pirmiausia, kompetencija nepaprastai dėlis darbo vietų kūrimo potencialas atsiranda veikiant platformoms. Mes taip pat turime priderinti savo švietimo lavinimo sistemas prie to ir taip pat įvesti skaitmeninius elementus. Ir reikia užtikrinti taip pat e, nuolatinį testinį mokymasi, nes e, dabar plėtojantis šiems dalykams, e, kai kurios darbo vietos ar darbo tipas gali išnykti ir mes turime e, užtikrinti, kad švietimas mokymas leis atitinkamim žmonėms įgyti naujų įgūdžių ir tokiu būdu tie žmonės neatsidurs užrybėje. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai yra tokia papildoma mintis, kurią norėčiau pasiūlyti, yra E, būtinybė e, plėsti plačiuosi interneto ryšį, kad neatsidurto tokios vietovės, pavyzdžiui, izoliuotos, kad jos ne, izoliuotoje padėtyje, kad jose taip pat galėtų plėtotis tokios platformos. Galiausiai noriu pasakyti, kad mes turime užtikrinti pusiausvę tarp bendro vartojimo ekonomikos ir kitų dalykų, kad tai būtų naudinga visiems darbuotojams, e, vartotojams ir įmonėms. Dėkuoju. Dėkui. Dabar ponia Harkin. Dėkuoju. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjui už labai E, tvirtą, solidžią e, nuomonę, jos projektą ir e, mielai toliau dirbsiu su juo. Išklausėme pastebėjimų ir aišku, kad bendro vartojimo ekonomika turi didelį potencialą, daug galimybių, galimybių kurti darbo vietas, bet taip pat poveikis darbui, darbo saugumui, socialinio E, socialiniams įmokams, atlygiui, e, sveikatos saugumo dalykams taip pat turi didžiulį e, poveikį. Kolega, kolegė Sander ką tik kalbėjo apie tai, kad reikia užtikrinti ir tesnį mokymąsi. Aš jai labai pritariu dėl to. Taip pat pritariu pranešėjai. Mums reikia patikimų duomenų apie darbą, apie darbo sąlygas bendro vartojimo ekonomikoje, nes labai sunku teikti pasiūlymus, jeigu neturime duomenų ar pakankamai, jeigu jų neturime. Ir e, reikia pripažinti, kad yra daug pilkųjų zonų reglamentavimo srityje, e, socialinių partnerių nedalyvavimas, pavyzdžiui, e, sunku ir stebėti, kaip yra gyvenimas dabartinės taisyklės. Taigi mums reikia pusiausvės tarp per nelik griežtų normų ir galimybių žmonėms dirbti, kad jie galėtų išlaikyti save ir savo šeimas. Uh, Dėl socialinio ramščio mes balsavome dėl to praeitą savaitę, jame numatyti tam tikri e, parametrai. E, e, parametrai ten kalbama apie šį ekonomikos tipą taip pat. Ir turime prisiminti vis tik tai, kad bendro vartojimo ekonomika gali pristėti prie nesaugumo ir galime gali pablogėti darbo sąlygas, dažnai darbuotojai nėra užtikrinti ir e, taip pat jiems sudėtinga apginti savo teisės, kokios jos bebūtų, nežiūrintų neigiamų elementų. Bendro vartojimo ekonomika turi labai daug teigiamų savybių. Pirmiausia, koncentracija vietos lygmenių. Ir e, tokia ekonomika gali suvaidinti e, labai svarbų socialinį vaidmenį. Yra daug skirtumų tarp valstybių narių, e, regionų, vietos ligmens ir e, yra fragmentavimosi pavojus. E, pranešėjas taip pat kalbėjo apie paslaugų teikėjus, ar jie yra privatus, ar profesionalai, nes tai taip pat turės poveikį teisės aktams, kuriuos siūlysime. Ir dar vienas dalykas - milnoji kortelė. Mes ką tik kalbėjome apie socialinio dempingo pavojų, e, siekiu išvengti. Mes turime siekti to išvengti ir bendro vartojimo ekonomikos e, kontekste. Mes, e, aš dėkoju pranešėjai už pasiūlymus, pateiksiu pati keletą pakeitimų, bet galėsime toliau svarstyti tokiu būdu nuomonės projektą. Ačiū, Tanja Gonzalės. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomenės projektą. Manau, kad e, turime gerą išeities tašką, kad galėtume kalbėti apie mums kilusius iššūkius, tokius kaip bendro vartojimo ekonomika, kuri turi labai stiprų poveikį užimtumui ir ekonomikai. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad reikia kelti klausimą dėl paties termino. Nes E, vyksta įvairi veikla, kur priskiriama taisryčiai, bet e, tai nėra e, bendro vartojimo praktika. Dažnai tai yra socialinis dempingas ar neužtikrintos darbo sąlygos. Neužtikrintas darbas. Žinome, kad naujos technologijos teikia labai daug pozityvių dalykų ekonomikai, daug galimybių kurti darbo vietą, užtikrinti visuomeniai didesnę naudą, bet atsiranda uh, ir kitų elementų, pavyzdžiui, neužtikrintumas e, užimtumo sektorioje dėl e, neužtikrintų neiškių darbo sąlygų ir e, transporto turizmo srityje, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse atsiranda problemų, dažnai pasinaudojama teisinėmis spragomis, kad būtų būtų galima ir įdarbinami darbuotojai ir nesilaikoma nei fiskalinių, nei darbo kokiu nors standartu, nei kitų. Ir mes sutinkame e, šiaip jau su tuo, kad pranešimo e, nuomonės projekte e, siūloma daryti skirtumą tarp profesionalių, neprofesionalių platformų ir taip pat, kad reikia geriau apibriežti darbuotojo savoką ir prisiminkė 198-ąją Tartutinės darbo organizacijos rekomendaciją ir mes pateiksime pagal tą rekomendaciją savo pakeitimų. E, dar dėl darbo sąlygų apskritai mes pritarėme pateiktiems pasiūlymus, bet manome, kad reikia konkrečiau kalbėti apie e, deramo darbo sąlygas, kaip kad pasakyta e, pranešime dėl Europos socialinio ramščio, nes daugelį Europos darbo rinkų atsiranda neužtikrinto darbo vis daugiau. Reikia taip pat užtikrinti, kad, tai prisiminti, kad nesilaikoma darbo standartų dažniau. Ir reikia užtikrinti taip pat galimybę suderinti poilsį su darbo laiku. Reikia e, galvoti apie e, moteris, kurios dažnai atsiduria nepalankioje padėtyje, dėdamas tokį darbą. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad būtų laikomas ir aplinkosaugos standartų, kitų tvarumo standartų. Uh, E, e, mes pateiksime pasiūlymą dėl socialinės apsaugos standartų savarankiškai dirbantiems žmonėms, taip pat galimybės jungti į profsąjungas ir mes e, pateiksime atitinkamus pasiūlymus, kurios plės teisės tokių darbuotojų taip pat mm, Mes e, raginame imtis priemonių, kad Europos komisija atsižvelgtų į tuos mūsų reikalavimus, e, plėtodama pasiūlymus ir rengdama pasiūlymus dėl bendro vartojimo ekonomikos. Ačiū žaliųjų vardų. Nieko nėra, nėra atstovaujančių. EFDD. Laura Agė žodis jums. Dėkuoju. Bendro vartojimo ekonomika pastarojame metu labai sparčiai augo tiek naudotojų, vartotojų prasme, tiek kalbant apie sandorius ir pelną. 2014 metais buvo šešios platformos, 16 tas skaičius padidėjo tris kartus tai yra iš, išplito ir kitus sektorius, švietimą ir kitur. Atsirado ir naujos veiklos formos, atsirado naujos galimybės vartotojams. Vartotojai gali gauti prieigą prie naujų paslaugų. Siūlomas naujas paslaugos, piliečiai yra skatami veiksmingiau naudoti išteklius, prisidėti prie aplinkos sauginių tvarumo programų ir pereiti prie žiedinės ekonomikos. Žmonės kurie įsitraukia, tai galėtų į tris kategorijos būti su, e, e, suskirstyti paslaugų teikėjai, naudotojai ir tarpininkai. Paslaugų teikėjai e, naudojasi tam tikrais ištekliais, naudojasi profesinėmis galimybėmis, kvalifikacija ir taip toliau. Bet yra ir paslaugų teikėjų, kurios teikia maži mažos, mažos privačios įmonės, bet yra ir profesionalūs paslaugų tiekėjai, kurie garantuoja tam tikrą saugumą. O tarpininkai apjungia tiek tiekėjus, tiek naudotojus per platformas, kurios paprastai yra internete. Pagrindinės sritis šios, istori... šios ekonomikos yra penkios tokios sritis. atsakomybės e, sistemos, e, e, vartotojų apsauga, darbuotojų vaidmuo, apmokestinimas ir daugybė kitų sričių. Jeigu panalizuotumėm šią nuomonę ir pasižiūrėtumėm, kaip jinai etri komitete tai ir svarstama, iškyla tam tikrų rizikų. Darbo sąlygų blogėjimas, Komisijos komunikate didžiulė svarba skiriama vartotojų apsaugai. Valstybės narės raginamos priimti tokį požiūrį, kuris garantuotų vartotojams aukštą apsaugos lygį, visų pirma, kai yra taikoma nesažininka komercinė praktika. Skaitmeninė revoliucija turi didžiulį poveikį darbui, darbo vietams, darbo sąlygoms, santykiams tarp tų platformų ir darbuotojų. Iškyla rizika, kad darbuotojų darbo sąlygos e, prastės ir netgi nukris žemiau nustatytų standartų. Būtina e, platinti, skleisti informaciją apie tas platformas, bet dažnai kyla rizika dėl nesažiningos konkurencijos, dėl atsiranda monopolių kūrimo galimybė. Ar bendrijos teisinės galėtų būti taikomas tom platformom? Na, mes turime labai aiškiai apibriežti atsakomybės sritis pagrindiniams veikiantiems asmenims šioje ekonomikoje. Daryti skirtumą tarp atsitiktinių darbuotojų ir profesionalių darbuotojų. Turime apibriežti kompetencijas ir atsakomybės sritis. Tose platformose reikia garantuoti aukštą vartotojų apsaugos lygį. Taip pat labai svarbu, kad būtų galima patekti į rinkas, kai yra tradiciniai veiklos vykdytojai. Tradicinės veiklos vykdytams labai svarbu žinoti, ar bendro vartojimo ekonomikai bus taikomi rinkos prieigos reikalavimai, ar reikės tam tikrų leidimų, ar reikės e, licenzijų reikalavimų, minimalių reikalavimų. Pavyzdžiui, automobilių sektorius, draudimo sektorius. Ten yra viskas aišku. Šešėlinių pranešėjų susitikime mes pateiksime daugiau pastabų. Ačiū, ponė Melė, prašau. Merci, madame. Ačiū, pirmininkė. Dėkojame pranešėjui už tą dėmesį, kuris yra skirtamas iš, vienam iš penkių ašių. Uh, Europos darbo tvarkėje, kalbančiai apie bendrauždamą ekonomiką. Už vidaus rinką atsakingas komisaras rūpinasi, kad ta ekonomika būtų naudinga tiek vartotojams, tiek įmonėm, tiek ekonomikai, su sąlyga, kad bus nustatytos tikamos sąlygos. Kai žiūrime atidžiau, aspektai, kurie yra susiję su darbuotojais, su jų statusu, tai priklauso nuo kitų keturių aspektų, kurie yra minimi šiame pranešime. Visų pirma, leidimas kurti platformas, bendro vartojimo platformas, dereguliavimas, pernelik didelis liberalizavimas jau yra įsigalėjęs ES ir jau yra radikaliai pakeista darbo rinko. Ir labai lengva yra išlaikyti ir ginti tam tikras ekonominės veiklos rytis. Tos platformos yra naujos ir dar neaišku, kaip jas reglamentuoti. Tai priklauso skaitmeninės rinkos e, sektoriui, ne viskas yra tinkamai reglamentuoja, tai kelia susirūpinimą. Vartotojų apsauga yra labai svarbi, ne visi turi prieigos prie plačiai juoščio e, interneto ir atsiranda nesažiningos komercinės praktikos ir kol kas dar nėra sutink, su, sukurta tinkama struktūra. Ir kartais tos platformos uh, apeina tam tikras nustatytus teisinius reikalavimus, atsiranda uh, mokestinio sukčiamo galimybės Čia mes galime e, atkreipti dėmesį ir į neseniai į viešumą iškilusius sukčiavimo atvejus ir bylas. Čia reikėtų labai aiškiai e, nustatyti sistemą ir reikalavimus. Bet mes nebeturime laiko, jau yra per vėlų, mes pavėlavome. Kodėl per vėlų? Nes bendro vartojimo ekonomika jau įrodė, pavyzdžiui, Uber atvejais, kad yra nueita labai toli. Uber įdėgė savo sistemą ir tai yra modelis transporto sektorė partnerystė su Google leido išplėsti. Taip, bet dabar jau nebėra vairuotojų Uber sistemai. 400 tūkstančių darbo vietų vienu įpu buvo panaikinta, jų tiesiog nebeliko. Bendraujama ekonomika iš esmės pakeis padėti. Čia mes kalbame kur kas daugiau ne vien apie darbuotojų ap, teisų iš apsaugojimą. Bandoma uh, kovoti su skurtu, uh, nustatyti minimalų atlyginimą įskaitant ir socialinius ramščius. Taigi nėra darbuotojų, nėra darbo vietų, nėra vartotojų, nėra įmonių. Aš manau, kad galbūt reikėtų plačiau žvelgti. Reikėtų kartu pamastyti, kokiu keliu reikėtų eiti, kad galėtume apsaugoti darbuotojus ir nacionalinės e, valstybės galėtų taip pat skubiai kelti šį klausimą. Ačiū, ponas Šusterė, ar galėtumėt sureaguoti? Äh, erstmal vielen Dank für die Beiträge. Ich, die meisten Beiträge habe ich so. Trumpai labai dėkuoju už pasisakymus, už diskusiją. Suprantu, kad dauguma jūsų laikotės tos pačios pagrindinės pozicijos norėtumėt kurti platformų ekonomiką, nes ten yra daug pozityvių paskatų, bet tuo pat metu visi sutarėme, kad mums reikia tam tikro apsaugos lygio. Bet labai sunku visus elementus nustatyti, nustatyti, kur reikia apsaugos, kur ne. Tikrai diskusijos įdomios ir Vienintelis dalykas, kurį mums dabar reikėtų apsvarstyti, tai pavyzdžiui vartotojų apsauga. Mes turime apsiriboti tais klausimais, kurie yra šio komiteto kompetencijos sritis. bet yra pagrindinis bendras supratimas ir aš laukiu tolesnių diskusijų. Mums labai svarbu pateikti realius pasiūlymus, ką reikėtų daryti, nes dėja dabar padėtis yra tokia, kad skaitmeninimas vyksta, yra kuriama platforminė ekonomika, bet mums reikia nuspręsti, kokios, kokias taisyklės reikėtų priimti darbuotojų atžvilgių. Ačiū, ponė Nybė, užimtumo generalinis direktoratas, ar norėtumėt šitą patikslinti, paaiškinti? Um, <coughs> of, uh... Dėkuoju, kelios pastabos. Pirmiausia, galbūt vertėtų paminėti keletą privalumų kuriuos, apie kuriuos kalbėjo ponas Šusteris, kalbėdamas apie užimtumą, apie naujas užimtumo galimybės ir galimas, ga, galimas e, pajamas, apie susitarimų lankstumą ir taip toliau. Kuo daugiau yra lankščių susitarimų, tuo mažiau yra reglamentavimo ir stabilumo lyginant su e, tradiciniais susitarimais. Dėl konkrečių dalykų Pirmas dalykas, mes pasižymėjome, kad reikia atskirti profesionalės ir neprofesionalės paslaugas. Dėl trečio punkto. Kaip žinote, praėjusiu metu birželį komisija nusprendė neteikti ES teisėkuros pasiūlymų. Ir penktoje dalyje yra taip pat pabrėžima jūsų pranešime, mes vis dar svarbiausia dėmesį skiriame įrodymams, įrodymų pagrindui, nes naujienų atsiranda kiekvieną mėnesį, kai kas buvo paminėta ir šiandien. Ir kai bus parengti kriterijai, mes tada galėsime geriau nuspręsti, ar reikia teikti teisėkuros pasiūlymus. Dėl ketvirto punkto socialinis ramstis yra minimas Ten bus e, kalbama apie socialinę apsaugą ES lygių. Komisija rengė pasiūlymą šiais metais ir ten bus kalbama apie socialinės apsaugos iniciatyvą. Ir taip pat apie rašytinio pareiškimo direktyvos peržiūrą bus kalbama, kad būtų galima geriau apibriežti naujas užimtumo formas. Penktas punktas apie įrodymus. Pritarėme, jog būtina tokio, tokio, kurti tokias politikas, kurios būtų grindžiamos įrodymais Kaip mūsų komunikate ir sakoma, komisija ir toliau stebi reglamentavimo mm, tolesnį vystimasi ir mes tengiamės e, pagerinti e, įrodymais grindžiamą požiūrį. Toliau šeštas punktas - apmokestinimas, e, socialinės apsaugos įnašai. Praėjusio birželio komunikate mes pabrėžėme poreikį jog reikia platformų valstybėse narėse, kurios bendradarbiautų, kad būtų galima pagerinti mokesčių surinkimą, taip pat sustiprinti reitingavimo mechanizmų vaidmenį e, bendro vartojimo ekonomikoje. Ačiū. That. Ačiū. Baigiame pirmą darbo tvarkės dalį, kuri buvo numatyta šiandien. Susitiksime po pietų. Balsavimas prasidės 15 val. Ačiū.